Possiamo cominciare i nostri lavori. Gerbiami kolegos, pradėkime mūsų darbus. Visų pirma, norėčiau pateikti Jums gerą žinią. Su mumis yra nauja parlamentarė, ponė Grigrip, kuri dirbs vietoj mūsų kolego Barnie, kuris tapo komisaru. Tad norėčiau Jūsų vardu pasveikinti naują parlamento narę. Tikimės, kad jį puikiai dirbs, ypač mūsų komitete tikiuosi, kad ji e, pasirinks mūsų komitetą, kuriame norės dirbti. Po šios geros naujienos turiu pasakyti dar vieną blogą e, naujieną. Vakar mirė mūsų kolegos Burlanš žmona. Jūs e, žinote, kad e, pastarasis dirbo ilgą laiką parlamente ir dėja turiu pranešti, kad mirė vakar jo žmona. Iš tiesų tai yra labai sunkus momentas. Jūsų vardu e, pareikščiau mūsų, pareikščiau mano, mūsų kolegai užuojautą. O dabar pereikime prie mūsų darbotvarkės projekto. Ir visų pirma, turime patvirtinti mūsų darbotvarkės projektą, kuris buvo išplatintas jau kurį laiką ir jeigu nėra pastabų, manome, kad galime patvirtinti darbotvarkės projektą. Pereikime dabar prie pirmininko pranešimų. Visų pirma, turiu pasakyti, kad dabar yra priimtas sprendimas organizuoti neformalius susitikimus su Belgijos karalystės parlamentu ir vyriausybė. Taigi dabar bandome e, susitarti, kaip visą tai galėtumėm įgyvendinti. Taip pat dabar e, susisiekėme su Vokietijos valdžios institucijomis, kurios jau dabar pradėjo e, įgyvendinti vieną projektą kad būtų organizuotas politinių lygmenių, taip pat ir mokslinių lygmenių susitikimas su atstovais iš visų 27 valstybių narių. Ir tuo metu bu, bus aptariamos e, susi, temos susišaukiančios su Vokietijos konstitucinio teismo sprendimu, kuris buvo jau aptartas tai bus suverenumo klausimai, demokratijos klausimai, taip pat ir tapatumo klausimai, kurie turėtų būti išanalizuoti atsižvelgiant į santykius tarp valstybių narių ir Europos. Ir kaip jūs žinote, mes jau turėjome galvoje organizuoti pirmuosius susitikimus Italijoje, e, taip Romoje, Vokietijoje, Berlyne. Ir manau, kad e, geriausiai pirmąjį sustikimą reikėtų organizuoti Berlyne, Vokietijoje, nes e, būtent e, reikia atsižvelgti į tą Vokietijos konstitucijos e, teismo sprendimą, dėl kurio mes taip ilgai e, diskutavome. Vėlesni susitikimai bus organizuojami Italijoje, vėliau Vengrijoje. Nes žinote, kad po Ispanijos pirmininkavimo vairą ES perims Vengrijoje. Vengrija. Taip pat pirmininkas ketina pateikti prašymą dėl to, kad turėtų būti atlikta e, palyginamoji e, studija susijusi su valstybių narių teismo sprendimais. E, kiek jie yra susiję su suverenumo identiteto savoką Europinės integracijos srityje. Taip pat pageidausime, kad bus atlikta dar viena studija, kaip turėtų būti saugiai panaudotos technologijos renkant elektroninius e, parašus, atsižvelgiant į piliečių iniciatyvą pagal ES sutarties 11 straipsnio 4 dalį. Apie tai mes kalbėjome pereitą kartą, komisija tam pritarė, tad dabar prašysime, kad toks tyrimas ir būtų atliktas. Dabar dėl pranešėjų, kurie turi, bu, turės būti paskirti. Taigi, šie pranešėjai yra paskirti. Be jokių prieštaravimų, tai dabar tiesiog įvardinsiu, kas yra paskirtas už ką. Ponas Mendes Devygo bus paskirtas už pranešimus dėl dviejų pranešimų susijusių su pernamo laikotarpio nuostatomis dėl parlamento sudėties, tai yra dėl konsultacijos, ar reikėtų sušaukti tarp vyriausybinę konferenciją. Ir taip pat e, kitas pranešimas yra susijęs su tarybos prašymu nešaukti konvento. Taip pat ponas Traškovski bus atsakingas už pranešimą e, susijusi su galimybių numatymą e, pakeisti reglamentą, kad e, valstybės narės vienašališkai galėtų pateikti pareiškimus patvirtinant teisės aktus taryboje. Taip pat EPP Frakcija ketina pateikti savo pranešėjus dėl procedūrų susijusių su 2011 metų e, biudžetu, taip pat ir dėl komitologijos. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti dėl EPP pranešėjų. Panas Audargas. Ačiū sako pirmininkas. Aš tiesiog pasakiau, kad APP rengs e, dvi, du pranešimus dėl 2011 metų e, biudžeto ir taip pat dėl komitologijos e, procedūros pakeitimu. Ir man atrodo, EPP frakcija norėtų paskirti du pranešėjus dviem klausimais. Ponas, ponas Saudargas. Dėl biudžeto tai bus ponas Saudargas, o dėl antrojo mes turėsime dar pagalvoti il collega Saudargas per il bilancio con riserva per quanto riguarda. Taip, dėl pono Saudargo mes pagalvosime. Taip pat buvo pasiektas e, susitarimas e, koordinatorių posėdyje vasario 8 dieną dėl to, kad ponas e, Verhofstadt turėtų būti paskirtas pranešėjų dėl pranešimo susijusio su procedūra dėl išorės santykių tarybos tarnybos teigimų. Šis klausimas taip pat buvo aptartas ir jūs žinote, kad e, iš tiesų mums tenka labai e, svarbus vaidmuo šiuo klausimu rengiant nuomonę. Toliau kitas komitetas pranešė mums, kad e, greitų laikų pradės peržiūrėti šiuos reglament, peržiūrės, peržiūrės reglamento 1049. Susijusi, jis yra susijęs su prieiga prie dokumentų. Komisija pateikė e, teisėkuros pasiūlymą 2008 metų balandį, už tai atsakingas lybė e, parlamento sustikimas, ponas Kašmant Ir su mumis buvo konsultuojamas, atsižvelgiant į reglamento 50 straipsnį, mūsų nuomonės referentas ponas Jėtemakį. Parlamente buvo balsuojama dėl pono Kašman pakeitimų 2009 m. kovo 11 d., tačiau nebuvo balsuota už, pačios, už patį rezoliucijos projektą. Tad visas procesas dėl šio pranešimo buvo tiesiog suspenduotas ir dabar reikia visą darbą pradėti iš naujo. Dėl tos priežasties mums reikės paskirti naują pranešėją šiuo klausimu ir atsižvelgianti tai, man atrodo, jeigu jūs sutinkate, gerbiami kolegos, ponas Jatemaki, nežinau, kaip teisingai ištarti jo pavardę, pareiškė, kad norėtų užsiimti šiuo klausimu. Taigi, man atrodo, toks e, prašymas yra logiškas ir tiesiog norėčiau pritarti, norėčiau prašyti, kad tam komiteto nariai pritartų. Matau, kad tam prieštaraujančių nėra, tad atsižvelgiant į kitus pasiūlymus mes taip ir nuspręskime, sako pirmininkas. Dabar mes turėsime patvirtinti praėjusių e, sustikimų protokolus 18, 19 ir 25 dienos sausio. Šie protokolai jau yra išplatinti. Jeigu pastabų nėra, protokolai yra tvirtinami. O dabar pereikime prie penkto darbo atvarkės punkto. Atsiprašom, ponas Da, prašo žodžio. Pirminkė, tik vieną pastabėlę. E, rodos vis tik protokolai dar neišdalinti, gal tik tai pakeliui. Būtų taip pat pravartu man gauti ir darbo tvarkę, ji dar manęs nepasiekė, būtų taip pat neblogai. O, o būtų filiušia, nelė. Na, aš pasitikiu, kad protokolai yra išplatinami nedelsiant, tačiau atrodo, kad kilo tam tikrų problemų, kad protokolai nepasiekė mūsų gerbiamų narių, tad tiesiog šiek tiek paskubėjau kad tie protokolai yra jau išplatinti, tačiau tie protokolai bent jau bus greitų laikų išplatinti. O dabar pereikime prie penkto darbo atvarkės punkto, tai yra sutarčių pežiūrė pernamai laikotarpio priemonė susijusios su Europos parlamento sudėtimi. Šis klausimas yra itin svarbus ir greitai sprendžiamas. Mes turime du pranešimus, nes vienas pranešimas yra susijęs su E, taip pat ir tuo, kad nereiktų sušaukti konvento, o kitas yra susijęs su pereinamojo laikotarpio priemonėmis. Tad iš tiesų būtų naudinga aptarti šios pranešimus kartu. Europ... Su Europos parlamentu konsultuojasi Europinė taryba. Gavome laišką 2009 metais gruodžio 18 dieną. Ir dabar mes turime parengti pranešimą atsižvelgiant į tarybos e, pasiūlymą, kad nebūtų sušauktas konventas, kuriame būtų peržiūrimos sutartis. Ponas e, Mendes Degvygo yra pranešėjas, tad dabar galėtų įsipristatyti savo pranešimus. Nos encontramos ante. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip Tikriausiai paminate, čia prieš save turime dvi rezoliucijas, jos bus pateiktos ir plenariniam posėdžiui. Ir jos parengtos reaguojant į pono Van Rompoj prašymą. Čia slypi dvi problemos. Pirmiausia, su parlamentu privaloma konsultuotis pagal 43 ES e, veikimo sutarties straipsnį. Na yra ir dar vienas aspektas, kuris susijęs su tuo pačiu sutarties straipsniu. Ir čia mums reikia nuspręsti, ar reikia mums šaukti konventą ar ne. Turime išanalizuoti visus Lisabono sutarties aspektus, kurie daro įtaką Europos parlamento darbui. Ir turime apsispręsti, ar reikės dėl to peržiūrėti sutartis. Mūsų atsakymas į antrąjį klausimą buvo štai koksai e, mums reikia dar giliau tai panalizuoti ir iš esmės tai ir yra pagrindinė jums pateikiamo pranešimo mintis. kai kalbame apie konvento sušaukimą, tai pati ta problema mūsų komitetui yra gerai pažįstama. E, kasgi sukėlė tokią situaciją? Praėjo vos pusantro mėnesio, kai pradėjo veikti nauja sąranga Ir dabar tarsi girdime, kad taryba nori pokyčių sutartyje. Tai galima turbūt paaiškinti tomis sąlygomis, kuriomis buvo priimta ir ratifikuota Lisabonos sutartis. Be jokios abejonės, kad ji nepaprastai svarbi Europos parlamento darbui, nes daro tiesioginį poveikį mums. Taigi, pagal Lisabonos sutartį yra nustatoma Europos parlamento sudėtis ir tai remiasi taip pat mūsų komiteto parengtų pranešimų. Jūs žinote, kad buvo numatyta, kad bus papildomų parlamento narių Lisabono sutartis numatė naują e, vietų pasiskirstimą Europos parlamente. E, buvo parengtas Severin pranešimas ir mes dabar žiūrime į 754 vietas. Deja, kaip jūs žinote, Lisabonos sutartis buvo nepriimta iki Europos parlamento rinkimų ir todėl buvo visiškai logiška tuos e, rinkimus organizuoti pagal Nicos sutarties nuostatas, kurios numatė mažiau Europos parlamento narių. Buvo kalbama apie 736 vietas. Taigi, e, aiškiai matome, kad tarptų dviejų sutarčių numatytų vietų skaičiaus yra skirtumas. Mes kažkurio metu prieš sutartį priimant supratome, kad nespėsime jos priimti iki Europos parlamento rinkimų, bet pereiti prie naujo vietų skaičiaus negalėjome nes e, Europos parlamento kadencija yra penki metai. E, tarkime, vokiečių e, parlamentarai išrinkti pagal Nica sutartį niekaip negalėjo būti priversti atsisakyti trijų vietų Todėl tie e, trys e, parlamentarai, kurie buvo išrinkti birželio mėnesį ir liks e, jais per visą kadenciją. Taigi, ką čia galėtume daryti? Čia turėtume keisti savo darbo taisyklės ir jas priderinti 2009-2014 metų kadencijos laikotarpiui. Tadgi, taigi tie 18 e, parlamentarų, kurie nebuvo išrinkti per rinkimus, vis tik galėtų dirbti parlamente. Kitaip sakant, sukursime tam tikrą pereinamąją sistemą, pagal kurią trys vokiečių parlamentarai ir toliau liks parlamentarais iki kadencijos pabaigos. Bet ar tai reikalauja TVK sušaukimo sutartims pakeisti ir ar tai reikalauja 27 valstybių narių ratifikavimo. Kaip ten bebūtų, e, būtent to, jeigu trumpai kalbėsime, taryba mūsų ir klausė. Pagal 48 straipsnio trečią dalį mes privalome pasakyti, ar sutinkame su tokiu pasiūlymu ar ne. Na, Mano pasiūlymas jums, mano reakcija į šį klausimą būtų teigiama. Taigi aš sakau, kad tokį pasiūlymą ir reikėtų teikti plenariniam posėdžiui. Taigi mes norėtume, kad būtų sušaukta tarp vyriausybinė konferencija. Būtent tai mes teikiame rezoliucijoje. Dabar antras dalykas. Jis susijęs su e, tarybos kritika. Čia situacija yra gana sudėtinga. Manau, kad jeigu taryba būtų pasirinkusi teisingesnius sprendimus, situacija būtų kitokia. Turiu susirūpinimu, nes Prancūzija, kur nebuvo numatyta tam tikrų nuostatų, kaip atsiras tie du Europos parlamento nariai po e, birželio mėnesio rink rinkimų. Ir Prancūzija kelia tam tikrą problemą, nes Prancūzijos vadovybė neturi galimybių išrinkti dabar tuos du naujus Europos parlamento narius. Ir taryba, numatydama tas problemas, padarė tam tikrus žingsnius tokiam atvejui e, įgalindama e, nacionalinę vyriausybę paskirti tuos du Europos parlamento narius, e, konkrečiai nacionalinio parlamento nariai galėtų tapti Europos parlamento nariais. Tai labai jautrus klausimas ir aš apie tai kalbu savo rezoliucijos antrajame punkte. Aš manau, kad e, tarybos nuomonė ir tai, ką išdėstė pirmininkaujanti Ispanija, e, atitinka teisiškai kalbant e, vienintelę galimą situaciją. Pirmininkė, taip pat norėčiau dar vieną dalyką pasakyti, jisai susijęs su Martin pranešimu. Kur kalbama apie tuos papildomus Europos parlamento narius ir kad jie e, būtų tarsi stebėtojai tam tikrą laikotarpį. E, čia yra du aspektai, kurių negalėt, neturėtume užmiršti. Jie svarbus. Pirmiausia, paskutinis sprendimas dėl parlamento sudėties turėtų vis tik tai galų gale eventualiai būti pateiktas parlamentui. Mes turėtume pritarti būsimam, e, būsimai plėtrai ar išplėtimui per e, ateinantį laikotarpį. Todėl būtina akcentuoti, kad e, šiai kadencijai priimamas sprendimas yra laikinas sprendimas arba pereinamasis sprendimas iki 2014 e, metų arba laikotarpį nuo 9 iki 14 metų. Ir kad būtent mes turime nuspręsti dėl parlamento sudėjas. E, tai štai esminiai mano pranešimo akcentai. E, aš manau, kad reikėtų tarybai e, pritarti, kai ji ketina surenkti tarp vyriausybinę konferenciją. Mes turime tokį leidimą duoti, bet dėl tos TVK turinio mes jau spręsti negalime, niekada negalime nuspėti, kas e, išeis ją surengus. Ta pamatysime su laiku. O kol kas mes tik tai galime duoti savo leidimą tarybai tęsti veiklą šią linkmę. Na, o kalbant apie naujas Europos parlamento galės, ponas Buzikas ir ponas e, Van Rompoj mūsų klausia, ar naujoje situacijoje, naujoje e, šviesoje mums reikia sušaukti konventą. Čia e, aš detalių jums nepasakosiu, tikriausiai puikiai žinote, kaip tie konventai e, organizuojami. Tiesą sakant, pats konventas kaip, kaip toks instrumentas gimė Europos parlamente. Būtent mes ir patį terminą sugalvojome. E, šita sąranga buvo panaudota rengiant pagrindinių teisių hartiją. Ir tada buvo klausima, ar reikia sušaukti konventą, pasikviesti nacionalinių parlamentų, komisijos, uh, kitų institucijų atstovus. Bet turime vis tik suvokti, kad šiuo atveju mes sprendžiame pakankamai siaurą problemą ir antra vertus e, sprendžiame dalyką, kuris yra laikinas savo prigimtimi, kuris egzistuoti tik tai per šį e, kadencijos laikotarpį. Todėl aš manyčiau, kad konvento mums nereikėtų. Aš manau, kad konventai turėtų spręsti sutarčių esminių pertvarkų klausimus. O čia mes kalbame apie e, reikalą, kuris nekelia kokių e, ypatingų konfliktų ar nesutarimų. Todėl aš labai tikiuosi, kad jūs pritarsite mano nuomonėj, kad e, nėra būtina renkti konvento. Dar kartą pasakau, kad taikymo apriepties prasme ir e, taikymo laiko prasme kalbame apie laikinas nuostatas. Tad štai, e, e, kokia yra mano pasiūlymų esmė, be jokios abejonės pasistengsiu viską Jums paaiškinti, atsakyti į klausimus, jeigu tokių iškiltų. Ir aišku, tikiuosi komiteto daugumos. Ačiū, jūsų pasisakymas iš ties buvo labai aiškus, ypač atsižvelgiant į sprendimą, kuriuo mes priemame, e, pritarėme tam, kad nebūtų sušauktas e, konvencijas, konventas, atsiprašau. Man atrodo, būtų geriau aptarti kitą klausimą, išdiskutuoti kitą klausimą. Tai yra, kaip įspręsti tas problemas, kurios yra susijusios su naujais 18 parlamentarų ir kaip tuo pat metu reikėtų laikytis sutarties, kad jie asmenys išrenkami dirbti parlamente penkis metus. Na ir vienu ir kitu pranešimu galime diskutuoti, kas norėtų žodžių. Ponas Daf. Uh, President, um, I'd like to... Pone pirmininkė, pirmiausia norėčiau pasveikinti poną Mendes Devygo už tai, kad mums pristatė šį klausimą. Man atrodo tinkama, kad pranešėjas šiuo klausimu yra iš Ispanijos. Ir jeigu mes sutarsime dėl procedūros, Tai tuo tik geriau, kad pranešėjas yra ispanas. Tokiu būdu mes gausime daugiau informacijos apie šiuos klausimus. šiandien buvau susitikęs su Europos tarybos atstovu ir teiravausi, ar jis nenorėtų padaryti pareiškimo pono Van Rompoj vardu. Dabar kalbame apie tarp vyriausybinės konferencijos klausimą. Ir manau, svarbu dabar nustatyti tvarką, kuri bus taikoma ir ateityje. Žinoma, pasisako už tuos 18 naujų Europos parlamentarų. Ir šiuo metu yra nustatytos valstybėse narėse tam tikros procedūros, pagal kurias tokie parlamentarai bus renkami arba skiriami. Kitas dalykas. Tie nauji parlamentarai turi būti paskirti vadovaujantis sutartimis. Visi mes suprantame, galima pabandyti iš dalies pakeisti sutartis. Tačiau tai gali būti sudėtinga. Suprantame, kad Prancūzija ketina paskirti du asamblėjos, nacionalinės asamblėjos delegatus į Europos parlamentą. Aš nesutikčiau, kad tai yra techninio pobūdžio klausimas. Iš tiesų, aš esu nustebęs dėl to, kad Prancūzija yra nepasirengusi vykdyti sprendimo, kuris buvo patvirtintas Prancūzijai pirmininkaujant Europos Sąjungai. Ir mane taip pat stebina ir tai, kad Prancūzija atrodo ji yra pasirengusi sugrįžti prie tos procedūros, kuri yra bonapartistinė, kuomet parlamentarai yra skiriami. Kuomet į Europos parlamentą būtų paskirti du deputatai iš kito parlamento. Tai kelia konstitucinės prigimties klausimus, kurie gali pakengti parlamento demokratiniam legitimumui. Šis klausimas yra svarbus ne tik mums, bet ir nacionaliniams parlamentams, kurie galiausiai turės pritarti tokiam sutarčių pakeitimui. Taigi būtų išmintinga pasikonsultuoti su nacionaliniais parlamentais, pasirenkant konvento formą. Ir taip būtų galima aptarti šiuos iškilusius klausimus. Aš pats asmeniškai norėčiau, kad konventas truktų, kad būtų trumpas ir kad jis aptartų tas tris galimybės, kurios yra numatytos protokolo projekte, dėl kurio buvo susitarta gruodžio mėnesį. Trečia galimybė taip pat būtent ir kalba apie galimybę paskirti nacionaliniams parlamentams delegatus į Europos parlamentą. Taigi čia yra kelios galimybės. Pirmoji galimybė būtų perskaičiuoti Europos parlamento rinkimų rezultatus, o antroji surenkti rinkimus, kurių metu būtų išrinkti delegatai nuo Prancūzijos. Aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, kad Alde grupė kalbant apie tai, ką sakė ponas Mendes Devygo, mes pasisakome už tarp vyriausybinės konferencijos surengimą ir už konvento surengimą. Grazie, onorevole Daf. Dėkuoju, ponai Daf. Daf, dabar norėčiau suteikti žodį Džanai Kau. Πράγματι το θέμα αυτό. Dėkuoju, pirmininkė. Ši tema nors e, ir atrodo paprasta, gali iš tiesų sukelti daugybę sunkumų, kaip ponas e, Devygo ir paminėjo. Kalbame apie pereinamojo pobūdžio nuostatas, kurios e, veiktų virš Lisabonos sutarties. Jeigu kaip e, duoti jį priimsime tai, kad Vokietija išlaikys tuos tris papildomus e, Europos parlamentarus, tada iš tikrųjų iškyla problemų. Tame tarp yra asmeninių problemų tiems parlamentarams. Bet mums turi rūpėti pilnas Lisabono sutarties įgyvenimas. Ir tada iškyla klausimas, ar iš tikrųjų privalėtume išlaikyti tuos tris papildomus Vokietijos parlamentarus, jeigu ateitų 18 naujų. Sutikčiau dėl TVK. Iš tikrųjų, O dėl konvento, tai mes matėme, kad e, jie buvo rengiami labai labai svariems klausimams aptarti, o dabar tarsi e, sakoma, kad konventas turėtų būti surenktas tik tai Europos parlamento nuomoniai aptarti. Queridas y queridos compañeros, Ponas e, Jauregi. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Norėčiau pasakyti štai ką. Pono Mendes e, Devygo pranešimas iš tiesų atsako į politinius klausimus. Mes neturėtumėm pamiršti štai ko nepamiršt, nepam, turėtume nepamiršti tuos klausimus, kuriuos mes aptarėme. Ir taip pat mes neturėtumėm pražiūrėti politinių tikslų, kurie yra įtvirtinti šiame pranešime. Taip pat ir tarybos užduoto klausimo politinio pobūdžio. To klausimo, kurį taryba pateikė Europos parlamentui. Ilgalaikėje perspektyvoje dėl to gali kilti daug problemų. Taip pat gali būti pažeista pusiausvyrą, kurios mes siekiame daugelį metų. Na, dabar išvelgiame, kad yra kuriami nauji principai ir bus tiesiog peržiūrėta, peržiūrėtas pusiausvėros pasiskirstimas. Reikalingas politinis sustarimas tarp 27 valstybių narių. kad būtų pakeista Europos parlamento sutartis. Tam pritarė visos 27 valstybės narės. Ir buvo pritarta tam, kad šio e, parlamento darbo metu turėsime 18 papildomų narių. Taip, iš tiesų, Parlamente dirbs 754 nariai tam, kad e, Vokietija nebūtų nubausta, tad jai bus skirta 3 papildomos vietos. Tačiau tai nereiškia, kad 12 valstybių narių, kurios turi teisę paskirti daugiau narių, turėtų pasinaudoti šią teisę. Kokios kyla problemos? Tiesiog turėtų būti pasiektas politinis susitarimas, tarp mūsų visų, kad būtų galima suteikti teisę toj, toms 12 valstybių narių paskirti papildomus narius. Tos valstybės narės turėtų būti tinkamai atstovaujamos. Mes kalbame apie 12 valstybių narių, kurios turi teisę paskirti vieną, du, tris parlament, par, parlamentarus. Kaip mes galėtume užtikrinti, kad tos valstybės pasinaudos šią teisę ir kad šis sprendimas bus įgyvendintas? Man atrodo, pranešėjo požiūris e, jo pranešime yra tinkamas. Jis teisingai teigia, kad nereikalingas konventas, nereikia jo sušaukti tam, kad būtų tiesiog pasiektas politinis sustarimas kurį jau mes visi, kartuoju, visi pasiekėme. Tad, man atrodo, Europos parlamentas turėtų sureaguoti į tarybos prašymą, kad iš tiesų konventas nereikalingas, galime surenkti tarp vyriausybinę konferenciją tam, kad būtų peržiūrėtos sutartys. Ir tokiu būdu bus patvirtintas tas sustarimas, kuris jau yra pasiektas. Tam mes ne, nepraleisime nedaugiau nei mažiau - penkias minutės tą ir turėtų pasakyti Europos parlamentas. Dėl tos priežasties, kad jau sprendimas, susitarimas egzistuoja. Taigi aš laikausi nuomonės, kad šiame pranešime turėtų būti pateiktas pasiūlymas, teigintis, kad ratifikavimo proceso metu, na, mes žinome, kad tas ratifikavimo procesas gali būti ilgas, ir nėra jokių garantijų, kad visos 27 valstybės narės galiausiai sugebės uh, užbaigti ratifikacijos procesą greitai. O tą visą laiką to šalis tiesiog uh, neleis valstybėms narėms pasinaudoti savo teisę, paskirti papildomus savo atstovus, dėl ko mes susitarėme prieš daug laiko. Tad aš manau, kad ratifikavimo proceso metu, kuris gali užtrukti ir keletą metų, pranešime turėtų būti rašoma, kad tie 18 naujų parlamentarų gali veikti kaip stebėtojai, neturintis balsavimo teisų. Aš manau, kad šie nariai, kaip jau mes minėjome anksčiau, keisdami savo darbo tvarkos taisyklės, šie 18 narių, kurie jau dabar laukia, kada galės imtis darbo Europos parlamente, tie žmonės turi e, turėti teisę dalyvauti parlamento veikloje, tačiau jie neturės balsavimo teisų. Na, iš tiesų, problemos kyla ir pranešėjas pranešimai vardina šias problemas. Naujieji parlamentarai turėtų būti renkami pagal vieną sistemą. Aš sutinku su tuo, kad mes iš tiesų turėtumėm apgailestauti dėl to viena valstybė gali turėti skirtingą rinkimų sistemą nei kita. Ir būtent dėl to buvo susitarta taryboje pereitų metų birželį. Man atrodo, yra teisinga, kad šiame pranešime būtų pabrėžtas faktas, kad papildomi parlamentarai turėtų būti parengti iš to e, kandidatų sąrašo, kuris buvo sudarytas birželio mėnesį. Dabar kokia problema kyla su Prancūzija dėl tų papildomų dviejų narių, kurie negalėjo būti išrinkti birželio mėnesį? Taip, problema egzistuoja, tačiau mes negalime laukti, kad e, kol sprendimas bus įgyvendintas. Mes negalime sakyti, kad viena šalis e, užimtų tokią poziciją, kuri būtų žalinga likusioms valstybėms narėms. Tad, man atrodo, reikėtų daryti taip, kaip siūlo taryba. Priemant sprendimą, ar reikia sušaukti konventą. Mums reikia aiškiai pasakyti, kad konventas nereikalingas ar reikalinga TVK, mes tada pasakytumėm taip. Ir taip pat mes manome, kad tie 18 parlamentarų, kurie turėtų papildyti Europos parlamentą, jie turėtų dirbti Europos parlamente. Tačiau nesimkime jokių veiksmų, kurie pažeistų 12 valstybių narių teisę, kad jos būtų tinkamai stovaujamos. Tegu tie, tie 18 parlamentarų dirba Europos parlamente. Mano manimu, šis pranešimas yra tinkamas ir iš tiesų mes jam turėtumėm pritarti komitete ir tikėkime, kad procesas tęsis. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar žodis. Baltieri. Ačiū, pirmininkė. Galtieri, atsiprašau. Atsiprašau, kaip ir kiti. Kaip ir pranešėjas bei kiti pasisakė. Manau, kad tas kelias, kurį mes pasirinkome, tiesiog yra kažkoks priverstinis. Trys parlamentarai iš Vokietijos turi teisę pradėti darbą Europos parlamente ir valstybės narės turėjo imtis veiksmų. Tai yra visos to šalis, kurios galėjo pasiūsti 18 papildomų e, parlamentarų, turėtų imtis e, veiksmų, kad tie parlamentarai pradėtų darbą čia. Ne visos tai padarė, tačiau tai yra valstybių narių kaltė ir tai neturėtų pažeisti E, tam, kad Lisabonos sutartis būtų tinkamai įgyvendinta. Aišku, kad dabar mes turime veikti taip, kaip mums siūlo taryba. Mes turime pateikti e, pritarimą arba ne dėl pasiūlytų veiksmų. Norėčiau patikslinti yra du atskiri dalykai. Vienas dalykas yra susijęs su mūsų pranešimu dėl konvento sušaukimo ir dėl to bejonių nekyla, kaip sakė pranešėjas, kad e, konventas yra pernelyg e, svarbus forumas tokiam klausimui spręsti ir dėl tos priežasties e, reikėtų siūlyti nesušaukti tokio konvento. Toliau yra dar vienas pranešimas. Ir atsižvelgiant į 36 protokolą, man atrodo, kokia yra problema, į kurią reikia atsižvelgti. Tačiau nemanau, kad reikia tai daryti, kaip siūlo kolega DAF. Aš norėčiau e, pakalbėti apie klausimą, kurį, apie kurį jau kalbėjo ankstesnis kalbėtojas. Nesutinku su tuo, kad, pavyzdžiui, bent jau Prancūzija turi vieną alternatyvą - pasirinkti renkti naujus rinkimus arba ieškoti tų atstovų iš nacionalinės asamblėjos. Ir nepritarčiau atitinkamiems pasiūlymams iš tarybos. Tai yra trečioj, trečiai alternatyvai nenorėčiau pritarti. Ekspost požiūris, jo neįmanoma gyveninti. Ir ne dėl tos priežasties, kad visa tai kad atitinkamai rinkimų procesą reglamentuoja Prancūzijos teisės aktai. Tuo pat metu, jei bus organizuojami organi rinkimai, kurių metu bus išrinkti du kandidatai, tada mes negalėsime juos, e, tarkim, įdarbinti ekspostę principų. Tad geriau būtų, kad valstybė pasiūstų tuos kandidatus, kurie nedalyvavo ankstesniuose rinkimuose. Tuo pat metu egzistuoja tam tikri kandidatai, už kuriuos balsavo piliečiai, tačiau jie nebuvo išrinkti. Ir atsižvelgiant į Prancūzijos rinkimų sistemą, mes, kaip parlamentas, jeigu mes pritarsime tarybos pasiūlytam požiūriui, mes iš tiesų turėsime pasakyti, kad egzistuoja dar viena alternatyva. Ir ne ta, kad būtų iš Prancūzijos parlamento parlamentinės asamblėjos skirti du kandidatai, tačiau kad būtų atrinkti du kandidatai iš kandidatų sąrašo per ankstesnius rinkimus. Ačiū, sako pirmininkas. Aš taip pat dabar norėčiau pasisakyti. Na, iš tiesų sunku klausimas dėl rinkiminės apygardos, iš kurių reikėtų pasirinkti tuos kandidatus. Na, sako kalbėtojas, reikės tam tikros diskrecijos, kaip siūlo Prancūzija. Ir šiuo atveju reikės atrinkti pirmosius tuos, kurie buvo už brūkšnio ribos iš atitinkamų e, rinkiminių apygardų. Dėkui už paaiškinimus. Geifer Hofstadt. Žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, kaip ir prieš mane kalbėjusieji, norėčiau padėkoti ponui Mendes Devygos už parengtą pranešimą. Bet e, turiu pasakyti, kad mane stebina mūsų ambicijų stoka. Matau tik tai penkis ar šešis pasiūlymus, kurie yra teikiami. Ir tarp jų nematau pasiūlymo renkti konventą susidurime su problema, kuri susiveda į e, politinio sutarimo tarp valstybių narių klausimą. Nekalbam apie kažką, ką draugė su kitom institucijom esame sutarę ir ką reikėtų dabar įgyvendinti. Eina kalba apie kitos institucijos pasiūlymus e, ir mes tiesą sakant, bent jau formaliai niekada bendrų sprendimų nesame su jie priminėja. Tad eina kalba apie politinį e, sutarimą, kuris yra surašytas protokole ir dabar turime jį išanalizuoti ir pasakyti. Sutinkame e, su TVK idėja išreikšti savo nuomonę ir savo požiūrį taip pat ir į konventą. Stebina mane taip pat, kad e, pateikė, pateikinėjami prieštaringi argumentai. Vieni sako, taip, valstybės narys, ko galima greičiau turi e, apsispręsti, pateikti e, savo kandidatus. Antra vertus, girdime taip pat kalbant apie tai, kad valstybės narės galbūt ilgai užtruks ratifikuojant sutarimą ir mums reikia pereinamojo pobūdžio nuostatų o mes turime suformuluoti parlamento nuomonę. Turime e, politinį prašymą iš tarybos, kad turi atsirasti 18 papildomų parlamentarų. Tvarkoj. Bet e, ko parlamentas šitoj situacijai prašo ir reikalauja? Nes e, jeigu iš tarybos pusės ateina kažkoks e, politinio sutarimo prašymas, tai ir parlamentas ko gero turi pateikti savų prašymų dėl būsimo parlamento e, veiklos. Man rodos, šiame parlamente didžioji dauguma norėtų, kad 2014 metais vyktų dvieji e, rinkimai. Taip sakant, kad būtų renkama ne tik tai pagal nacionalinius sąrašus, bet taip pat ir pagal europinį sąrašą. Ir jau jeigu TVK turėtų būti sušaukta tarybos prašymu, kad tie 18 naujų narių atsirastų, tai jeigu iškils toksai klausimas, tai kodėl mes parlamente negalime pasakyti štai ko. Jau jeigu bus TVK, tai kodėl joje net negalėtume pateikti savų prašymų, savo pasiūlymų ir reikalavimų, kurie būtų susiję su parlamento darbu. Pateiksiu pavyzdį, yra žinoma ir kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, vienas iš tokių reikalavimų būtų bendras europinis sąrašas 2014 metų rinkimuose. Jeigu taip būtų, tai konvento problema atsidurtų kitoje šviesoje. Šiuo atveju tada konventas būtų nebe apie 18 papildomų narių, bet apie esminės reformas. Ir tada tuo atveju galėtume kalbėti apie konvento reikalingumą. Dar daugiau, kai e, pirmą kartą surengėme konventą, Europos parlamentas tuo buvo labai patenkintas, viskas prasidėjo nuo Lakeno deklaracijos. Tiesą sakant, tai buvo naujas išradimas po to, kai pirmininkaujanti šalis pateikė savo pasiūlymą ir parlamentas tada apsidžiaugė, sakė, šaunu, tvarkoj. O dabar į konventą žiūrime kaip į kažką, ko nereikėtų renkti. Taigi, e, kažkada, kai e, taryba pasiūlė konventą, parlamentas pritarė jam, o dabar, kai jau pati sutartis numato tokio konvento galimybę, parlamentas taiga sako, ne, mums nesinori tokio konvento. Aš sakyčiau, kad TVK turėtų įgyti e, didesnės svarbos, e, būt, turėtų būti pakankamai reikšminga, kad privestų prie konvento. Bet tai yra susiję su tam tikrais e, reikalavimais iš parlamento pusės, tokiais kaip, kad Europinis rinkimų sąrašas, kas padidintų e, parlamento demokratinį legitimumą. Taigi, pirmininkė, aš manau, kad mums reikia daugiau laiko tai pasvarstyti, galbūt, kai svarstysime galimus pakeitimus šiam pranešimui. E, mano frakcija tikrai e, mano, kad pateiks savo pakeitimus tiems dviems pranešimams, kuriuos šiandien aptarinėjame. Dėkoju, panas e, Traškovskis. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kalbėsiu labai paprastai ir gal net naiviai. Konvento klausimas. Vienas dalykas yra susijęs su principiniais dalykais, kitas dalykas yra susijęs su tam tikrą pusiausvyrą su delegatais, kurie bus pasiūsti. Kai dėl principinių klausimų, jie yra labai sudėtingi. Aš sutinku su tais, kurie sakė, kad ar reikia šaukti konventą tokiam paprastam klausimui, juk tai sumenkintų pačią konvento idėją. Tokiu pat būdu mes sukurtume nelabai gerą precedentą. Taigi klausimas yra sudėtingas. O kai dėl naujų parlamento narių klausimo susidurime su kita problema. Tai yra atstovavimo legitimumo problema. Kai kalbame apie legitimumą, norime, žinome, kad Prancūzija atsiūs, ketina atsiųsti du parlamentarus iš nacionalinės asamblėjos. Tai kelia rimtų atstovavimo sunkumų, nes mes norime, kad Europos parlamentas atstovautų Europos piliečius, kaip galima plačiau ir kaip galima sparčiau. Taigi kyla dvi problemos. Ir klausimas, jeigu nesušauksime konvento, ar taryba atsižvelgs į parlamento nuomonę, ar sutiks su tuo, kad trečioji galimybė yra neprimtina. Taigi darau prielaidą. Jeigu mes pareikšime, kad sutarėme, kad trečioji galimybė yra neprimtina, Aišku, mums reikėtų dėl to dar ir sutarti. Tai mes tada atiduotume iniciatyvą į tarybos rankas ir lauktume tarybos atsako. Jeigu mes pareikšime, kad nereikia greitai sušaukti konvento, tai neturėsime tam tikrų galios svertų prieš tarybą. Taigi, kada mums reikėtų pranešti apie savo sprendimą, ar per vieną ar dvi savaitės ir tokiu būdu visą iniciatyvą perduoti į tarybos rankas. Bet mes visi turime sutarti su, dėl to, kad trečioji galimybė yra neprimtina. Kas yra svarbiau - legitimumas ar atstovavimas? Jeigu mes sutinkame, kad atstovavimas yra svarbiau, kad Europos parlamentas atstovautų piliečius, tai tada visas galios svertų klausimas ne, nebėra toks svarbus. Taigi svarbiausia yra tvarka. Mes patys turime suprasti ir pasakyti, kas mums yra svarbiau. Ir tik tuomet pradėti galvoti apie galimą tą. Aš sutikčiau, kad konvento sušaukimas tokiam smulkiam klausimui galėtų nuvertinti konvento mintį e, rinkėjų akise ir už tai mums gali tekti brangiai sumokėti. Ačiū. Dėkoju ponui Traškovskijai, ponas Foks. Thank you, President, and can I thank... Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Devygo už pranešimų projektus. Aš sutinku su jo išvada, kad nėra būtinybė šaukti konventą. Priešingai nei ponas Verhofstadt, aš labai džiaugiuosi, kad tariamai neturime plačių ambicijų. Ir kai pradedama kalbėti apie tokias ambicijas, man darosi neramu, nes tokiu būdu perim, perimame galės iš valstybių narių. Ponas Verhofstadt kalbėjo apie bendrus europinius sąrašus. Aš manau, kad tai yra pasibaisėtina mintis, kuris sumažins demokratinį legitimumą. Ir tokiu būdu ekstremalūs kraštutiniai parlamentarai įgys daugiau galios parlamente. Trys Vokietijos parlamentarai turėtų atsistatydinti tuo pat metu, kai 18 papildomų naujų parlamentarų užims savo vietas, tačiau tokį sprendimą būtina priimti vienbalsiai. Ir žinoma, Vokietija gali nepritarti tokiam sprendimui atsisakyti trijų Vokietijos parlamentarų iki 2014 metų. ir kaina, kurią gali tekti sumokėti už 18 naujų parlamentarų, yra trijų Vokietijos parlamentarų atsisakymas. Manau, kad tai nėra labai didelė kaina. Kai dėl naujų parlamentarų paskirimo šį klausimą turėtume palikti valstybėms narėms, neturėtume kištis į jų teisę nuspręsti, kas atstovaus jų valstybės Europos parlamente. Ačiū. Jūlį,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 Mm, įvairiuose formuose. Man susidarė įspūdis, kad e, yra žmonės, kurie pasisako už konventą ir atmeta tą mintį, kad e, du prancūzų europarlamentarai turėtų ateiti iš nacionalinės asamblėjos. Kiti galvoja kitaip. Vienas iš argumentų, kurį e, pateikia, kai kas yra laiko argumentas, nes konventui surenkti reikia laiko ir todėl sprendimas užtruktų. Bet aš suprantu ir kitus argumentus. Reikia galvoti ne vien tik tai apie balsų skaičių, bet ir apie jų kokybę. Atsimenu, kai kalbėjome apie pasiūlymą dėl rezoliucijos, dėl a, e, spaudos laisvės Italijoje, tai nulėmė tik tai porą balsų. O dabar tie du nacionalinės asamblėjos skirti atstovai panašioje situacijoje taip pat galėtų suvaidinti lemiamą vaidmenį, jeigu jie atvyks čia dirbti. Antra vertus, tai sukurtų precedentą ir leistų ir ateityje panašiai spręsti. Ir tai tikrai nebūtų paskutinis kartas, e, kaip būtų keičiama sutartis. E, su tokia problema be jokios abejonės e, tektų susidurti vėl ir vėl. Ir būtent todėl turime išspręsti šį klausimą bendru sutarimu tarp tarybos ir parlamento jokiais būdais neturėtume priminėti skubotų sprendimų, ypač be parlamento dalyvavimo. Na ir pagaliau, išklausius e, visus paaiškinimus, vis dar nesuprantu, kodėl Prancūzija negali iš naujo perskaičiuoti savo parlamentarų E, Prancūzija jau rinkimų metu žinojo, kad jie turės dvi papildomas vietas, jeigu įsigalios Lisabonos sutartis. Tad e, iš visų šalių, iš Prancūzijos tai tikrai jau tikėjausi, kad ji imsis reikiamų priemonių. Uh, jeigu jau čia iškyla tokių problemų, galbūt Prancūzija savo tos teisės dėl dviejų narių galėtų iš vis atsisakyti, kad kitos šalis galėtų pasinaudoti savo teisėmis. De Grip, interesata, perché francesi, evidenti. Ačiū dabar norėčiau suteikti Prancūzijos atstoviai. Pone Grip, ačiū pirmininkė visų pirma, norėčiau padėkoti už uh, tuos žodžius, kuriais į mane kreipėtės. Pirmą kartą dalyvauju šio komiteto darbe ir iš tiesų man labai malonu dirbti Europos parlamente ir dirbti konstitucinių reikalų komitete. O dabar norėčiau kalbėti tik tai apie situaciją Prancūzijoje, nes šis, ši situacija jau buvo įvardinta anksčiau kalbėjusių parlamentarų. Na, galbūt galėčiau pateikti daugiau informacijos ar pateikti daugiau šviesos šio klausimu ir atsakyti į užduotus klausimus. Taigi šiuo metu Prancūzijoje valdžios institucijos pageidautų rinktis trečiąją alternatyvą iš tų trijų alternatyvų, kurias pateikė taryba. Trečia alternatyva yra susijusi su tuo, kad atstovus Europos parlamentas skiria nacionalinė asamblėja. Taigi būtent trečioji alternatyva kol kas yra labiausiai palaikoma. Dar, dar norėčiau pasakyti, kad trečioji alternatyva reikštų, kad parlamentarus paskirtų nacionalinė asamblėja, kuri buvo išrinkta rinkėjų. Parlamentinės asamblėjos susirinkimo metu bus išrinkti du atstovai į Europos parlamento, kurie dirbs kaip stebėtojai, o tada, kai bus ratifikuotas valstybių, valstybių narių protokolas, tie du Prancūzijos nauji atstovai neteks savo įgaliojimų nacionalinėme parlamente ir taps lygiai teisės Europos parlamento nariais. Mes išgirdome atstovų, atsiprašau, teisininkų nuomonę Prancūzijoje ir dabar norėčiau pasakyti, kodėl prancūzai pasirinko trečiąją alternatyvą Dėl, kos, dėl, ko, dėl kokių priežasčių? Dėl tų, dėl tų priežasčių, kad būtent dėl šios trečios alternatyvos nekiltų problemų dėl konstitucijos. Jeigu mes pasirinktumėm pirmą alternatyvą, tad jeigu būtų organizuojami rinkimai ad hoc pagrindu, na, tai būtų iš tiesų labai brangiai kainuojanti alternatyva ir galbūt nepritrauktų daug rinkėjų į šiuos rinkimus. Taip pat kiltų problemų dėl rinkiminių apygardų renkančios naujus Europos parlamento narius. Kiti 72 Europos parlamentarai iš Prancūzijos yra iš aštuonių rinkiminių apygardų. Tad jeigu bus rengiami papildomi rinkimai, reiškia, kad šie du nauji rinkėjai nebus iš šių dviejų rinkiminių apygardų. Jie priklausytų tam tikrai nacionaliniai rinkiminiai apygardai ir tokiu būdu bus pažeista pusiausvyra tarp, tarp jų ir tarp kitų kolegų, tarp tų 72 kolegų, kurie buvo išrinkti regioninių pagrindų. Dar kartą norėčiau pabrėžti vieną faktą. Greičiausiai nebus pasiektas didelis rinkėjų aktyvumas, rengiant papildomus rinkimus. Tai iš tiesų nepritrauks didelio rinkėjų aktyvumo skaičiaus, jeigu reikės rinkti du parlamentarus. Dabar, jeigu pasirinksime antrąją alternatyvą, tai yra e, atsižvelgsime į rezultatus birželio mėnesio rinkimų. Dėl teisininkai išanalizavo šią alternatyvą ir su tuo kyla dar viena problema. Kyla klausimas dėl pagrindo, kaip bus paskiriami tie papildomi kandidatai. Aš jau anksčiau minėjau tas regioninės rinkiminės apygardas, iš kurių turės būti, e, prie kurių turėtų būti priskirti naujieji parlamentarai. Kaip jūs žinote, Prancūzijoje 2009 metų birželio mėnesio rinkimai buvo organizuoti pagal 2006 metų piliečių surašymą. Ir būtent e, remiantis 2006 metų duomenimis buvo e, tie 72 E, parlamentarai paskirstyti po aštuonias rinkiminės apygardas. Kadangi dabar jau mes renkame duomenis apie 2007 metus, kol kas dar oficialių duomenų nėra. Tačiau tie duomenys iš tiesų atspindėtų aktualią demografinę situaciją Prancūzijoje ir atspindėtų, koks yra Prancūzijos elektoratas. 2009 metų birželio mėnesį. Taigi, kokiu pagrindu mes turėtumėm sudarinėti rinkėjų sąrašus? Ar mes turėtumėm pasiremti 2006 metų gyventojų surašymo duomenimis. Tačiau, man atrodo, atsiras labai daug priežasčių nepasirinkti šių duomenų, nes jie yra netinkamai pagristi. Nuo to laiko buvo pradėta rinkti duomenys apie 2007 metus, kuriais dabar jau galima kaip ir naudotis. Ir, sakykime, mes dabar galime naudotis 2007 metų duomeni, duomenimis. Ir tai yra ne tie duomenys, e, kuriais buvo naudojamasi organizuojant 2009 metų rinkimus. Ir Jeigu mes pasinaudosime vienais ar kitais duomenimis, rinkimų rezultatai skirsis labai ženkliai. Ir būtent dėl to kyla problemų. Bet kokį sprendimą mes galime kvestionuoti. Piliet, bet koks pilietis, kuris gal, už, galės užginčyti, norės užginčyti sprendimą teisme, galės rasti įvairiausių argumentų prieš vieną ar kitą apsisprendimą. Atsižvelgiant į, tarkim, teisėtą įtarumą, kad prancūzų valdžios institucijos priemė vieną ar kitą sprendimą, pasirinkdamos vienus ar kitus duomenis ir tokiu būdu įtakojo rinkimų rezultatus. Tad iš tiesų, man atrodo, dėl to gali kilti e, teisinių kvestionavimų ir tai gali taip pat užtemdyti tų dviejų parlamentarų išrinkimą. Tad dabar norėčiau atsakyti klausimą, dėl ko Prancūzija e, nesėmė veiksmų anksčiau, žinodama, kad gaus dvi papildomas vietas pagal e, Lisabono sutartį. Negalime sakyti, kad Prancūzija tiesiog ignoravo tą faktą ar pažvilgė į jį viršutiniškai. Mes tiesiog atsižvelgėm į tai, ką sakė konstitucinės teisės ekspertai. Jie perspėjo Prancūzijos vyriausybę. Šiuo klausimu tai yra, kad Prancūzijos konstitucija bei teismų praktika kad būtent Prancūzijos konstitucijoje nėra numatoma galimybė atsižvelgti į galimą sutarties įsigaliojimą, kuri dar nebuvo ratifikuota ir kuri galbūt neįsigalios. Tiesiog yra, buvo numatyta per daug sąlygų susijusių su tuo, ar įsigalios sutartis. Ir būtent tai įtakoja ir pačius rinkimus, atsižvelgiant į konstitucinės teisės ekspertus. Jie atkreipė Prancūzijos vyriausybės dėmesį tai, kad galbūt tokie iš ankstiniai veiksmai būtų pripažinti nekonstituciniais. Tad atsižvelgiant į tai, mes turime būti pragmatiški turime padaryti pažangą ir turime pasirinkti geriausią iš blogiausių scenarijų. Dėl tos priežasties mes ir pamanėme, kad geriausia būtų pasirinkti saugiausią variantą kad būtų išvengta problemų su konstitucija. Be kita ko, mes kalbame apie pernamo laikotarpio nuostatas. Prancūzijos nariai, kurie bus išrinkti Prancūzijos asamblėjos po to, kai protokolas bus ratifikuotas visų valstybių narių, jie neteks savo įgaliojimų nacionalinėme parlamente. Ir vėlgi buvo, buvo pateiktas pagėdavimas veikti pragmatiškai buvo pasiūlyta pasirinkti mažiausiai rizikingą alternatyvą tam, kad nebūtų kilt, nekiltų problemų dėl teisėtų dalykų. Taigi tiesiog buvo pasirinktas tam tikras pragmatiškas e, sprendimas. Geriausias iš blogiausių. Na be abejo, dėl to mes galime diskutuoti, tačiau man atrodo, Man atėjo tiesiog laikas atsakyti į užduotus klausimus, taip pat norėčiau išklausyti ir kitų pasisakysiu. Ačiū. Ascoltiamo intanto l'onorevole Scholz, che ha chiesto di parlare. Pono Scholz. Dėkui, pirmininkė. Manau, kad turime spręsti esminę problemą čia. Kaip e, naujas šio komiteto narys nenoriu leistis į smulkmenas, tik tai pritarsiu kolegai Horegi, kai jisai sako, kad kai kalbame apie rinkimų sistemos reformą, ir čia aš galiu tik paprašyti, kad kolega Daf ir toliau e, dirbtų stengdamasis peržiūrėti direktyvą. E, taigi aš prisimenu situaciją kažkada rytų Vokietijoje, kai e, kai kurie atstovai iš rytų Vokietijos, būdami stebėtojais e, Europos parlamente, e, darė tai remiantis rinkimų į Bundestagą rezultatais. Ir jiems buvo leista atstovauti Vokietijai būtent tų rinkimų pagrindu. Taigi, tik norėčiau akcentuoti, kad reikėtų mums užimti pragmatišką poziciją. Galėtume aiškiai konstatuoti, kad mums reikia pereinamojo laikotarpio, kad galėtume užtikrinti bendradarbiavimą su naujaisiais parlamentarais, leisti jiems prie mūsų prisijungti ir dirbti drauge. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Europos parlamento vaidmuo svoris išaugo. Ir kaip e, tiesioginis e, mūsų piliečių atstovas, dabar parlamentas gali tiesiogiai įtakoti politiką. Aš manau, kad galbūt konvento sušaukimas ir būtų pernelyg sureikšmintas žingsnis, sprendžiant papildomų parlamentarų klausimą. Čia turėtume remtis jau sukauptą konventų praktiką. Esminis dalykas, žinoma, yra tai, kad labai svarbu piliečiams visose 27 valstybėse narėse suteikti galimybę dalyvauti e, politikos formavime, politinėme gyvenime. Dažnai girdime nusiskundimų, kad piliečiai prarado pasitikėjimą ir pagarbą Europos politikais ir mums būtina tą pagarbą atstatyti. Guzman. Gur- ah sì, chiedo scusa, chiedo scusa, le devo fare il nome. Gurmai. Ok, merci, merci beaucoup. Pone Gurman. Dėkoju. Pirmiausia, pažiūrėkime, kokie yra faktai. Lisabonas sutartis aiškiai sako, kad turi būti 18 naujų parlamentarų. Bet iš tikrųjų, ten kalbama apie 751 parlamentarą. Taigi, iš tikrųjų kalbame apie perinamojo laikotarpio nuostatas. Mes žinome, kad e, sutarties pakeitimus turi ratifikuoti visas valstybės narės. Visa tai yra aišku. Įstojus Kroatijai, be jokios abejonės atsiras kroatų stebėtojų. Po 2008 metų vadovų tarybos pasidarė aišku, kad valstybės narės gali arba renkti papildomus rinkimus, arba gali remtis 2009 m. Europos parlamento rinkimų rezultatais arba gali paskirti nacionalinių parlamentų narius. Bet tai kelia tam tikrų problemų, nes kai kurie iš pastarųjų galbūt nebuvo 2009 m. sąrašuose. Na, o kiek aš suprantu diskusiją Prancūzijoje, Tai ponas Fionas, kiek aš suprantu, paprašė, kad nacionalinė parlame... E, asamblėja paskirtų du narius, vieną iš e, valdančiosios e, daugumos, kitą iš opozicijos. Tai yra susijęs su tuo, kad rinkiminė sistema Prancūzijoje yra labai komplikuota, sudėtinga ir tai būtų paprasčiausias sprendimas. Tačiau dabar e, Prancūzija atrodo atidėlioja savo sprendimą, dabar aiškėja, kad e, iki šių metų pabaigos Prancūzija nepaskirs tų dviejų naujų narių, vadinasi ir kitos, kitos šalis negalės to paties padaryti. O jeigu mes norime tikrai atstovauti savo piliečiams, turime veikti greitai. Ir e, manau, turime labai aiškiai, pragmatiškai ir paprastai paaiškinti piliečiams tai, ką mes darome. Šią prasme aš pritariu ponui Devyko. Pirmininkas. Nėra daugiau norinčių pasakyti, atrodo. Ponas Daf norėjo, kad pasisakytų e, tarybos atstovai bet jų čia nėra ar yra? I, I'm... Uh, Ponas Daf, e, pirmininkė, atsiprašau, aš tiesiog maniau, kad e, mums e, buvo suteikta garbė išklausyti tarybos atstovų, kad mums tokia laimė nusišypsojo. Uh, Žinoma, jeigu e, jų nėra, tai mes negalime ir jų išklausyti. E, šiaip jau, e, kai sprendžiame tokius konstitucinius klausimus, tikrai būtų pravartu, jeigu taryba atsiųstų savo atstovus ateityje. Ah, Kas dar prašė žodžio? Atsiprašau, pirmininkė. Iš tiesų, norėčiau pasakyti vieną nedidelį pastebėjimą, sako ponas Koltieri, į tai, ką pasakė kolega iš Prancūzijos. Iš tiesų nesuprantu jūsų išreikšto argumento dėl pasirinkimo, kad e, kandidatas turėtų būti pasirinktas iš parlamentinės asamblėjos. Antro alternatyva e, reiškia, kad piliečiai rie, e, renka kandidatus. Tačiau ne, taip nebus. Nebus pasirinktas rinkimi, rinkimų kelias, jeigu pa parlamentinė asamblėja paskirs kandidatus. B ir C alternatyva nėra lygiavertės. Nes e, reikėtų atkreipti du skirtumus. Tai yra, kai yra organizuojami nauji rinkimai, kandidatai išrenkami arba kai kandidatus paskiria valdžios institucijos, kurios atsižvelgia į praėjusius rinkimus ir arba išrenka tuos kandidatus iš savų tarpo. Tačiau būtent kas įga, nominuoja tuos kandidatus į Europos parlamentą, tai būtent valdžios institucijos, o ne rinkėjai. Tad man atrodo, Tai leidžia mums gerai suprasti, kad e, tarybos pateikta, pateiktas pasiūlymas dėl pakeitimo nėra tinkamas, nes yra pateikiamos trys alternatyvos, kurios yra neligia vertės, atsižvelgiant į įvairias e, konstitucinės santvarkas. Ačiū. Vygo, por replicare. Muchas gracias, señor presidente. Mi primer comentario es de agradecimiento. Mendes de Vigo. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti kolegų pasisakymus. Jie, kaip visuomet, buvo labai įdomus. Visuomet labai apgalvoti ir pasakyti laiku. Žinoma, jie nuspalvina mūsų diskusijas ir prisideda prie rezoliucijų projekto. Būtų gerai, jeigu tarybos atstovas kaip sakė ponas Daf, galėtų dalyvauti posėdėje ir kad galėtų prisijungti prie mūsų diskusijos. Norėčiau patikslinti vieną dalyką, kurį išsakė ponas Šulc ir ponas Tienako dėl trijų Vokietijos parlamentarų čia mes nekalbame apie vienbalsiškai priimamą sprendimą. Man atrodo, kad teisinė prasme pagal penktąjį akto straipsnį tai yra visiškai neįmanoma. Taigi čia mes susidurėme su problema. Tačiau tokia jau yra susidariusi situaciją. Mes turime vadovautis taisyklėmis. Taigi mes kalbame apie tris parlamentarus, kurie buvo išrinkti penkerių metų kadencijai ir jie turėtų išlaikyti šias vietas iki kitų Europos parlamentų rinkimų vyksiančių 2014 metais. Tokia situacija turėtų ir išlikti. Kitas dalykas. Niekas iš kalbėjusių nepasisakė prieš TVK surengimą. Taigi, ar Europos parlamentas pasisako už tarp vyriausybinės konferencijos surengimą? Atrodo, kad taip. Norėčiau pasakyti, kad ši mintis surenkti TVK šiam klausimui, politiniam klausimui išspręsti ši mintis yra priimtina, niekas tokiai minčiai neprieštaravo, bent jau šiame komitete. Žinoma, kyla problemų dėl Lisabonos sutarties, bet egzistuojanti situacija ir politinė situacija nepasikeitė. Prireikė aštuonių mėnesių kad būtų patvirtinta naujoji Europos komisija. Tai yra numatyta sutartyse, tačiau mes gyvename politinėme pasaulyje ir ne viskas klostosi taip, kaip mes norėtume ar tikėtumės. Taigi šių 18 parlamentarų paskirimas yra susijęs su sprendimu, kurį turi ratifikuoti nacionaliniai parlamentai. 751 narys, ne 736 nariai. Tam reikia pasiruošti. Visose valstybėse narėse reikia rasti tą delikačią pusiausvyrą nes kai kurios valstybės narės turės daugiau vietų Europos parlamente. Taigi mums reikia padirbėti, kad būtų sukurtas politinis balansas. Negirdėjau prieštaravimų, mes visi sutarėme. Ir visiškai natūralu yra kalbėti apie TVK surengimą. Na, dėl to, ko pakeisti jau negalima, neverta apgailę stauti. Dabar esame tokioje situacijoje, kokioje esame ir keičiamės nuomonėmis su taryba ir taryba į mūsų nuomonę turi atsižvelgti. Reikėjo priimti tam tikras nuostatas būsimai situacijai numatyti. Ir prisiminkime, kad Čekijos valdančioji koalicija žlugo, Čekijai pirmininkaujant Europos Sąjungai Jeigu sprendimas būtų buvęs priimtas tuo metu, tai dabar nebūtume tokioje situacijoje. Taigi dabar turime reaguoti atitinkamai, atsižvelgdami į susidariusią padėtį. Mums yra reikalingas politinis susitarimas, taryba prašo rasti būdų, kaip būtų galima papildyti parlamento gretas 18 papildomų parlamentarų. Norėčiau padėkoti kolegijai už pirmąjį jos pasisakymą. Ji paaiškino delikačią situaciją, bet, kaip jau minėjau, situacija yra tokia, kokia yra. Taigi, pirmininkė, turime dvi galimybės. Bet čia kalbu ne apie politinės galimybės. Žinoma, turime rasti sprendimą. Kitas dalykas nesitaiksysime su tokia situacija, jeigu parlamente atsidurs neišrinktų parlamentarų. Galbūt, aišku, tokį kelią būtų galima apginti, tačiau mes neturėtume slėptis už įvairiausių konventų. Mums svarbiausia yra išspręsti šį klausimą. Jeigu komiteto dauguma pritars tokiai pozicijai, Tai gerai, tačiau mes nesislėpsime už konvento. Nes tai būtų tiesiog mūsų politinės valios slėpimas. Aš pritariu tam, kas buvo išsakyta Lakinė. Taip, mūsų yra daug. Kielne vyko vadovų sustikimas ir matėme, kad buvo įdėta nemažai pastangų ir mes turime dabar susiklošių situacijai imtis um, žingsnių. Kitu būdu mes paminsime savo pačių įdėtas pastangas. Taigi mes bandome išspręsti klausimą. Kitas dalykas - visuomenės nuomonės paisimas. Dėl dviejų Prancūzijos parlamento narių ir dėl bendro europinio sąrašo. Ar jis yra taikomas nuo 79 metų? Dabar rezoliucijoje yra penktas punktas, kuris numato tokią galimybę. Tačiau neturėtume pamiršti, kad pas mus dirbs stebėtojai iš Kroatijos ateityje. Galbūt tuomet bus tinkamas momentas sušaukti konventą, tačiau ne dabar nes tokiu būdu mes sumenkinsime ankstesniųjų konventų svorį. Pone pirmininkė, manau, kad į visą tai būtina atsižvelgti ir norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų išsakytas mintis. Mes galime sakyti, kad klausimas iš dalies yra išspręstas, bet reikia rasti patį geriausią sprendimą susidariusiai situacijai. Ir aš baigsiu. Tuo pačiu, ko pradėjau, kaip sakė ponas Daf, būtų labai nebloga mintis pakviesti tarybos atstovą į komiteto posėdį, nes Būtent pirmininkaujantis šalis inicijavo tokį pasiūlymą ir būtų labai įdomu išgirsti jų poziciją šio klausimo. Ačiū. Daugiau pasisakyti norinčių nematau ir man atrodo reikėtų pritarti e, pranešėjui atsižvelgiant į mūsų kalendorių. Siūlau numatyti datą iki kada galima pateikti pakeitimus, iki 11 kovo, iki 12 dienos. Komite balsuosime balandžio 7 dieną. Ar nėra prieštaraujančių? Taip ir nuspręskime. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, kuris taip pat yra svarbus ir susijęs su ES prisijungimu prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvės apsaugos konvencijos institucinių aspektų. Pranešėjas šiuo atžvilgiu yra ponas Jauregui, kuris jau pristatė savo pranešimą ir jau greičiausiai prisinate, kad yra ir Libe komiteto e, e, ranka kurią galime jausti šio proceso metu pagal darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnį. Ponas Re jau reaguoja, jau pristatė savo e, dokumentą. Mes numatėme, kad 18 e, kovo bus organizuotas viešasis klausimas šiuo klausimu ir man atrodo, kad jau ekspertų sąrašas, e, kurie pasisakys to klausimo metu, sudarytas. Ir man atrodo, kad išskyrus vieną jau pateikė savo patvirtinimą, kad dalyvaus tame klausime jie yra iš skirtingų valstybių, Ir iš tiesų tai yra labai svarbus asmenys, nereikia jų vardinti. Ir man atrodo, kad nereiktų teikti pakeitimo prieš tą viešai klausimą. Visų pirma, reikia išklausyti ekspertus. Ir tada Dabar mes suteiksime žodį pranešėjai ponui Jauregui, o vėliau norintiems pasisakyti, prašome. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente no, no voy a extenderme porque ya lo hice en la anterior reunión. Simplemente. Con... Dėkoju, pirmininkė, į, į, nesileisiu į smulkmenas. E, Ankstesnėme posėdėje jau pasisakiau. Buvome sustikę su visą grupę ekspertų, įvairių institucijų atstovais. E, dalyvių sąrašas buvo tikrai platus. Na, o kovo 18 surenksime dar vieną svarbų sustikimą, tai bus e, techninis sustikimas, e, pasistengsime atsižvelgti į kolegų šiame komitete nuomonę. Todėl tikiuosi, kad tas būsimasis mūsų sustikimas bus labai įdomus. Dabar kalbant apie tą pranešimą, kurį jūs turite. Ir kalbant apie užsienio reikalų komiteto pareikštas pastabas, turiu štai ką pasakyti, tikiuosi, kad tai paskatins ir platesnę diskusiją. Visų pirma, noriu priminti jums, kad ES prisijungus prie Europos žmogaus teisių e, konvencijos ir po to, kai į Lisaboną sutartį buvo inkorporuota pagrindinių teisių hartija, Europos piliečiai įgyja pilną išbaigtą teisinę sistemą, kurios praeitie ilgai buvo reikalaujama. Taigi, mes judame link struktūruotos teisinės sistemos, kurioje būtų visiškai garantuotos pagrindinės teisės, kur būtų surašyti visi pagrindiniai e, bendrijos principai, kurie būtų taikomi horizontaliai visoje bendrijos teisėje. Kaip žinote, toks yra pagrindinis ES prisijungimo prie konvencijos tikslas. Antra vertus, e, tas žingsnis suteikia stipresnę prasme pagrindiniams teisėms ir galimybę jas ginti. Kasgi sakoma pranešime? Tikriausiai ir patys perskaitėte jį, matote, kad ten yra 12 punktų, Pirmasis kalba e, apie tuos argumentus, kodėl sąjunga turėtų prisijungti prie EŽTK, e, kokios bus naujos struktūruotos bendrijos sistemos pasiekmes, kokie bus e, santykiai tarp Teisingumo teismo ir Europos žmogaus teisų teismo. Ir tai paaiškinama pirmame punkte keturiose pastraipose. Tai labai svarbus punktas. Paskui mes pakartojame tai, kas įrašyta ir sutartyje, kad toks prisijungimas bendrijos kompetencijų neišplečia. E, mano nuomonė ypatingai svarbus taip pat yra trečiasis ir ketvirtasis punktai, kur mes akcentuojame, kad e, prisijungiant e, būtina gerbti konkrečią valstybių narių situaciją. Čia kalbama apie tai, kaip turėtų vykti ES prisijungimas prie konvencijos. Atsižvelgiant į tuos protokolus, kurie e, vienbalsiai priimti valstybių narių. Eina kalba apie pirmą, antrą, ketvirtą ir septintąjį protokolus. Toliau eina kalba apie prisijungimo pasiekmes. Ten kalbama apie tai, kad ES turėtų dalyvauti Europos tarybos tam tikruose valdymo organuose. Šeštajame punkte mes kalbame apie tam tikrą sistemą, kuri leidžia veikti valstybėms narėms. aiškiname, kad e, neturėtų abipusiuose santykiuose e, tarp valstybių narių e, keliamos bylos vienas kitam. Toliau mes kalbame, kad piliečio pareiškimai turėtų būti pateikiami, pateikiami arba prieš sąjungą arba prieš valstybę narę. Čia ribos nėra labai aiškios. Ir čia būtina atsižvelgti į konkrečią situaciją. devintajame punkte mes e, atmetame galimybę, kad bus e, sukurta nauja sąranga. Ir e, naujai galiojimai santykiuose tarp Teisingumo teismo ir žmogaus teisų teismo. Toliau mes kalbame apie tai, kad EŽTK turi ir toliau būti įkvėpėjų ES apsisprendžiant dėl pagrindinių teisių. Tolesnis punktas yra susijęs su uh, kitais protokolais, kaip e, žinome, į Rusiją pastaruoju metu sako ketinanti prisijungti prie šių protokolų. Na ir galiausiai mes aptarėme dar vieną šio e, prisijungimo elementą. E, kalbame apie tam tikrus penkis etapus. Visų pirma, įgaliojimai dėl dėrybų stojimo klausimų, kitaip sakant, taryba turi inicijuoti stojimo dėrybas, paskui turi vykti pačios dėrybos, paskui ES turi patvirtinti prisijungimą prie konvencijos. Ir paskutinis etapas bus valstybių narių ratifikavimas. Manome, kad tai e, gali užtrukti, nes e, e, viso, visi tie penki etapai gali užtrukti gana ilgai. Na ir pagaliau daroma nuoroda į tai, kad ES prisijungimas prie EŽTO dėka galėtų būti pirmas žingsnis vėliau prisijungti prie Europos socialinės hartijos. Na ir dar vienas dalykas, kurio jūs e, išdalintame dokumente galbūt ir nerasite parašyto Tarybos penktas pranešimas taip pat e, kėlė visus e, čia mano išvardintus klausimus, vyko politinė diskusija ir e, joje išriškėjo kelis svarbus punktai. Visų pirma, kad būtina api, aiškiai apibriežti prisijungimo prie konvencijos taikymo srity būtina labai aiškiai pasakyti, e, prie kelių protokolų bus ketinama prisijungti. Tai dabar atsispindi mano pranešimo trečiame ir ketvirtame punktuose. Antra, taryba labai aiškiai daro nuorodą į padėtį valstybėse narėse ir e, į galimas e, tokio prisijungimo pasiekmes. E, jums. E, ten aiškiai kalbama, kad e, reikia atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės sąryšį su konvencija ir taip pat e, taryba dar kartą pabrėžia Europos teisingumo teismo viršenybę. Taryba savo dokumente taip pat akcentuoja būtinybę atsižvelgti į teisės, kurios yra išvestinės ir kalba apie e, galimybę, kas įvyks tada, kada byla keliama arba atskirai valstybė nariai, arba visai sąjungai. E, Na ir e, galiausiai e, taryba kalba apie e, ES atstovavimą įvairiose Europos tarybos organuose. Pabaigti norėčiau iškeldamas keletą klausimų. Valstybių narių klausimą, ar jos pritars tam, kad įgaliojimai dėl E, dėrybų būtų patvirtinti iki birželio. Tikrasis klausimas čia yra štai koksai. Ar taryba pritars e, dėrybų mandato patvirtinimui iki birželio? Na ir dar vienas klausimas, kuris turėtų mums rūpėti yra parlamento vaidmuo tame dėrybų procese. Taryba norėtų palaikyti, e, na, nuolatinį ryšį su parlamentu ir komisija, vietoj to, kad parlamentas gautų aktyvų vaidmenį dėrybų procese. Ir atsižvelgiant į tai, aš manau, kad e, mums e, būtina labai atidžiai klausytis to, kas vyksta taryboje. Ir beje, pamiršau dar vieną dalyką, e, mano kolegė ponė Jana Kau norėdama, kad pranešimas būtų gerai, e, gerai subalansuotas, e, mano, kad mums reikia palūkėti iki kovo 18 klausimų ir tada, kaip pirmininkas sakė, pateikti pakeitimus ir apsvalstyti pranešimą. Dėkoju suteiksiu žodį Prėda, kuris e, rengia pranešimo projektą žmogaus teisų pakomitečio vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pakvietimą dalyvauti jūsų komiteto posėdėje. Aš rengiau nuomonės projektą užsienio reikalų komiteto vardu ir aš ketinu neketinu dabar e, labai išsamei pristatinėti to projekto. Tiesiog norėčiau pabrėžti keletą punktų. Pirmiausia, norėčiau priminti tai, kad Lisabonos sutartis numato didesnę žmogaus teisų apsaugą tiek ES, tiek ir už ES ribų, kalbant apie ES santykius su trečiosiomis šalimis. Tai mes turėtume prisiminti, kad pagrindinių teisų hartija dabar yra privaloma. Šešto straipsnio antroje dalyje yra sakoma, kad ES prisijungia prie EŽTK. Tačiau tenai nėra kalbama apie tokio prisijungimo institucinius aspektus. Taigi savo nuomonės projekte aš iškėliau keletą klausimų ir norėčiau paminėti tris pagrindinius dalykus. Pirmiausia, dialogas žmogaus teisų klausimais su trečiosiomis šalimis. Antras dalykas yra procedūriniai klausimai susijęs su kompetencijų pasiskirstimu ES ir trečia ES dalyvavimas ES tarybos įvairiose organuose. Pirmas klausimas - dialogas žmogaus teisų klausimais su trečiosiamis šalimis. Pasakyti, kad mes sukūrėme žmogaus teisų zoną ir tokiu būdu mes savo dialogės su kaimynais iš rytų kalbėsime apie žmogaus teisės. Kitas dalykas. Mes prisijungsime prie tokių pačių prievolių, kaip ir valstybės narėms. Manau, kad tai prisidės prie ES patikimumo trečiųjų šalių akise. Tai yra labai svarbus dalykas. Dėl procedūrinių klausimų. Lisabono sutarties aštuntas protokolas numato būtinybę sukurti mechanizmus, kad kad ES ir valstybės narės pasiskirstytų įgaliojimus. Tačiau būtina pabrėžti, kad gynėja gali paskirti, galima paskirti pagal ES teisę, pagal ES teisingumo teismo praktiką ir mes to klausimo taip pat neturėtume pražiūrėti. Kitas dalykas - ES atstovų dalyvavimas Europos tarybos įvairiose organuose. Pranešime yra sakoma, kad ES turėtų turėti galimybę dalyvauti ministrų komiteto posėdžiuose su teise balsuoti. Ypač, kai yra peržiūrimi žmogaus teisų teismo sprendimai. Taip pat ES turėtų būti atstovaujama vadovaujančiame žmogaus teisų komitete. Maničiau, kad svarbu užtikrinti demokratinę kontrolę, ypač kai kalbama apie ES atstovų paskirimą ministrų komitete ir vadovaujančiame žmogaus teisų komitete. Ir galiausiai mano parengtame projekte yra pabrėžiama Europos parlamento rolė skirti arba siūsti atstovus į Europos tarybos parlamentinę asamblėją, tuomet, kai atsiranda toks poreikis. Turime užtikrinti, kad Europos parlamento kompetitingi komitetai būtų atstovaujami ES delegacijos sudėtyje. Taip pat norėčiau pateikti Jums papildomos informacijos. Sausio 27 dieną Rusija ratifikavo 14 konvencijos protokolą. Taigi labai galimas daiktas, kad 2010 m. Pir, birželio 1 dieną šis protokolas įsigalios, kadangi bus baigtas ratifikavimo procesas. Ačiū. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį gerbiamam Ilke. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jo dedamas pastangas, rengiant pranešimą, prie kurio mes dabar galime prisidėti. Taip pat norėčiau padėkoti ir pilietinių teisų komiteto atstovui, kuris šiandieną prisideda prie mūsų bendrų pastangų. Skaitant pranešimo projektą, be abejo, mes negalime pasakyti, kad viskas yra aišku, viską galime nuspėti ir viskas yra lengva, lengvai pasiekiama. Tai reiškia, kad mes nuolatos turime dirbti tam, kad būtų pasiektas tinkamas atsakymas į tuos klausimus, kurie vis dar yra neatsakyti. Pavyzdžiui, skirtumai tarp įgaliojimų, kalbant apie ETT ir EŽTT. Šis klausimas buvo aptartas jau pereitą kartą, šiek tiek buvo aptartas. Mano manimu, reikia daugiau skirti šiam klausimui laiko, daugiau skirti laiko diskusijoms, nes kalbant apie šių teismų skirtingas kompetencijas, mes taip pat kalbame apie skir, e, skirtumus taikymo srityse. Ir šis klausimas yra žinomas teisininkams, tačiau ne visada tai galima lengvai gyvendinti, kai ypač prasidės restruktūrizavimo darbai. Antras dalykas. EŽTT reformą. Ji buvo numatyta. Ir apie tai buvo kalbama pereitą kartą. Aš laikausi nuomonės, kad ši reforma turėtų būti vertinama atsižvelgiant į galimą ETT restruktūrizavimą. Taip, kad šie du teismai galėtų galėtų lengviau bendradarbiauti. Antraip EŽTT struktūra liks labai sudėtinga, sudėtinga yra dabar. Ir netgi kai kuriais atvejais ga, galbūt kils tam tikrų kolizijų vietoj teigiamų rezultatų. Mes nemanome, kad ETT nutrauks savo veiklą priešingai. Šis teismas iš tiesų veiks pilnu greičiu. Turėtumėm laukti daug bylų. Ir kurių analizavimo rezultatai bus akivaizdus ir daugelis žmonių e, nuspręs kreiptis į EŽPT. Dėl tos priežasties reikėjo dabar planuoti tam tikras reformas, restruktūrizavimą tam, kad e, visi teismai galėtų sinchronizuotai, maksimaliai sinchronizuotai veikti. Paskutinis aspektas. Mes žinome, kad kai EŽTT, EŽTT priema sprendimus, kurie yra susiję su skirtingomis nacionalinėmis sistemomis, skirtingais nacionaliniais teisės aktais, tai gali takoti, kad bus keičiami nacionaliniai teisės aktai. Kokios galėtų būti galimos pasiekmes viso to sąjungai, jeigu, pavyzdžiui, bus pateiktas skundas prieš sąjungą ir jeigu EŽTT priims neigiamą sprendimą sąjungos atžvilgių. Būtent tada, kai jau sąjunga uh, bus pasirašiusi konvenciją. Šis klausimas taip pat buvo aptartas pereitą kartą, tačiau tam nebuvo skirta daug laiko. Mes taip pat galėtumėm plėtotis šią temą, organizuoti tolesnės diskusijas komitete. Na ir atsižvelgiant į tolesnius veiksmus, kurie yra pristatyti labai logišką eigą. Ačiū, kad išklausėte. Ačiū, kaip jūs matote, problemos yra visada sudėtingos ir būtent dėl tos priežasties mes ketiname organizuoti klausimą. Iš tiesų, problemos yra labai sudėtingos, pavyzdžiui, kalbant apie santykius tarp, tarp e, skir, Europos pagrindinių teisių hartijos integravimo į Lisabonos sutartį ir kitų tarptautinių konvencijų. Ir koks yra santykis tarp teismų, taip pat kokios teisinės tvarkos mes turėtumėm laikytis, tarptautinės, nacionalinės ir taip toliau. Nes jūs žinote, kad egzistuoja ir konstituciniai teismai valstybėse narėse, ar jie yra, gali būti prilyginami kitiems teismams. Tad yra daug klausimų, kuriuos mes turėtume išanalizuoti įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Būkime pasirengę užduoti šios klausimus klausimo metu mūsų ekspertams. Dabar žodis ponui Daf. Pirmininkė, sutinku, kad iš tiesų tai yra labai sudėtingas klausimas. Būtų labai naudinga, jeigu vertimas iš ispanų kalbos būtų geresnis į visas kalbas. Mums reikia aiškumas, reikalingas aiškumas, dėl ko, apie ką mes kalbame ir apie ką mes nekalbame. Ir jeigu vertimas mus paveda, tai šio tikslo mes negalime pasiekti. Antras dalykas. Visų pirma, reikia mums pagrysti sprendimą, dėl ko ketinama prisijungti prie EŽTK. Reikia pateikti stipresnius argumentus nei iki šiol, nes neužtenka sakyti, kad to reikalauja sutartis. Turėtumėm paaiškinti. Esmę šio sprendimo, kurį priemė sutarties autoriai, kad reikia pasi, prisijungti prie EŽTK. Ir dabar norėčiau sugrįžti prie Hartijos. Iš tiesų, buvo priimtas sprendimas, kad hartija turėtų būti įgyvendinta. Ir tai buvo politinis sprendimas tarp valstybių narių, tokių kaip Jungtinė karalystė, kuri vis dėlto prieštaravo tai hartijos idėjai. O tuo tarpu parlamentas pagėdavo, kad iš tiesų būtų e, kažkoks pagrindinių teisių ir laisvių taisyklių rinkinys. Tad mano manimu visą tą procesą mes suprantame. Ir turime pateikti paaiškinimus šioje, šiame pranešime. Man atrodo, mes iš tiesų prisijungimą prie EŽTK turėtumėm vertinti kaip papildomą sprendimą. Kad e, hartija, žmogaus teisų hartija taptų privaloma, tai turėtų būti gairės kažkokiai paramai, kaip turėtų būti gyvendinta ši hartija veiksmingai ir efektyviai. atsižvelgiant į atit, e, mums suteiktas kompetencijas e, pagrindinių teisų ir laisvių kontekste. Nemanau, kad rei, teisinga sakyti taip, kaip yra rašoma antroje dalyje, kad e, prisijungimas nereiškia, kad ES kompetencijos bus praplėstos. Tačiau mano manimu tai nėra tiesa nes tai nėra tiesa, kad kompetencijos nebus praplėstos. Na, gal aš kritikuoju vertimą, tačiau man atrodo, kad tai yra rašoma šiame dokumente ir tai nėra teisinga. Atsižvelginti tai, kad Strasbūro teisme bus paskirtas teisėjas iš ES, tai jau yra kompetencijų praplėtimas. Ir tai reiškia, kad prisijungimas prie, prie EŽTK reiškia, kad ES kompetencijos bus praplėstos. Reikia padaryti aišku skirtumą tarp institucijų kompetencijų praplėtimo ir kitų aspektų. Toliau penktoji dalis Ten pranešėjas tinkamai e, rašo, kad e, trys dalykai, kurie išplaukia iš prisijungimo prie AŽTK, e yra tokie, tačiau mes esame konstitucinių reikalų komitetas ir mes negalime tiesiog pareikšti, kad mes turime teisę pateikti trijų kandidatų sąrašą teisėjo pareigoms. mes turime pasiūlyti procedūrą, kaip turėtų būti interpretuojamos ir gyvendinamos atitinkamos teisės. Sprendimai. Taip pat ir dėl to, kaip turėtų būti pasirenkami kandidatai. Trumpai tariant, mano manimu, komisija atstovaus mums komite, ministrų komitete Tad mano manimu yra padaryta puikia pradžia, norėčiau pasveikinti pranešėją su tuo, tačiau mano manimu yra dar tam tikrų dalykų, kuriuos reikia išanalizuoti. Prieš teigiant, kad atsakėme visus klausimus. Ačiū. Ah, onorevole Giannacau, alla parola. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή με τον οποίο έχουμε κάνει. Pone Dženekau, dėkuoju pirmininkė. Sveikinu pranešėją, diskusija dėl šio pranešimo jau vyksta. Ir nors e, prisimkimas prie EŽTK regis yra paprastas dalykas, iš tikrųjų taip nėra, nes iškyla daug papildomų klausimų. Kalbant e, teoriškai, e, pagrindinių žmogaus teisų deklaracija, lygiai taip pat kaip e, ir Europos hartija, gina teises. Bet jeigu kalbėsime apie Europos žmogaus teisų teismą, tai uh, E, jo sprendimai sukuria visai skirtingą atmosferą. Ir e, dabar, kai kalbame apie šį sprendimą e, prisijungti, tai, kaip ir ponas Daf čia paminėjo, tai gali nulemti tam tikrų institucijų galių praplėtimą. Galbūt netiesioginį, bet praplėtimą. Instituciškai labai svarbu yra atsiminti e, tarptautinę apsaugos e, prigimtį, tarptautinę teisę apsaugos prigimtį. Nes tai įtakos santykius su trečiosiomis valstybėmis. Ir visa tai kelia klausimus, kaip tai suderinama su ES teisė. Tuo tarpu mes žinome, kad ne visas valstybės narės, pavyzdžiui, yra ratifikavusios e, tarptautinių e, pagrindinių teisių deklaraciją. Europos valstybėse e, teisių gynimas remiasi konstitucinė atskiros valstybės tvarka, bet vis daugiau atsiranda bylų, kurios yra sprendžiamos būtent e, žmogaus teisų teisme ir ypatingai klausimai susiję su e, tam tikra žalos uh, kompensacija. Pavyzdžiui, mano pačios e, šalyje 90-metyje tuometinė socialistų valdžia įvykdė tam tikrą nacionalizaciją ir tai paskui privedė prie to, kad turėjo būti e, išmokamas didžiulės restitucijos sumos e, toms įmonėms, kurios buvo nacionalizuotos, nes nebuvo išlaikytos teisės, kurios yra įrašytos į e, pagrindinių teisų deklaraciją. Taigi, ši problema yra daugialypė. Jeigu valstybė narėje gali e, kreiptis į teismą dėl uh, kitos valstybės narės, tai tada neaišku, kas skirs, pavyzdžiui, bylą nagrinėjant į teisėją. Na ir galiausiai, ir tai be jokios yra e, klausimas, kurį galima aptarti ir dvišalį pagrindu su pranešėju, tai yra klausimas, apie kurį kalbama 14 straipsnė straipsnyje, ar 13 straipsnyje, kur eina kalba apie galimą prisijungimą prie Europos socialinės hartijos, kurios dar nėra prieimusios kai kurios valstybės narės. Taigi, e, dar kartą noriu pasveikinti pranešėją už e, atliktą darbą. Jis iš tikrųjų e, ant savo pečių užsikrovė didelę uh, naštą. Lauksime kovo 18-osios e, posėdžio su ekspertais ir aš manau, kad tas susitikimas mums padės apsispręsti ir e, nušvies kai kurias e, šio klausimo smulkmenas, kurios kol kas galbūt dar neišriškėjo, bet ko gero gali išriškėti vėliau. Europos parlamentas toliau analizuodamas e, šį reikalą gali padėti tarybai, gali padėti giliau e, išanalizuoti šį klausimą ir e, turime, kad Jeigu mes tinkamai teisinių e, problemų neišspręsime, tai ateitie gali iškilti įvairiausių e, kolizijų ir problemų tarp dviejų teismų. Uh, <clears throat> Ponas Brons. Dėkoju. Šį klausimą jau anksčiau bandžiau užduoti, bet atsakymai buvo prieštaringi. E, kai e, paklausiau pirmininkančios Ispanijos atstovo, tai man atsakė E, nežinau arba palūkėkim ir pamatysim. Taigi klausimas toksai. Kai ES prisijungs prie konvencijos, ar ta konvencija taps Europos teisino dalimi, ar tik tai liks konvencija, prie kurios teisiškai ES prisijungia. Nes jeigu uh, bus taip, kaip uh, e, pirmoje alternatyvoje, tai tada sprendimai dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų galės būti sprendžiami ne vien tik tai Strasbūro teisme, žmogaus teisų teisme, bet taip pat ir Teisingumo teisme Luksemburgė. Ar tai iš tikrųjų yra taip? Panas Mendes Devygo. Dėkuoju pirmininkė ir aš dėkuoju pranešėjui. Turiu pasakyti, kad problema yra nepaprastai sudėtinga. Man atrodo, visi sutarė dėl to, kad tai nepaprastai komplikuotas klausimas. Ponas Daf tikriausiai prisimena, kokių sunkumų iškilo dėl pagrindinių teisų hartijos. Prisijungimas prie konvencijos yra to politinio pakto integrali dalis. To pakto, kuris e, pagrindinį teisų hartiją padarė privalomą. Iš tikrųjų, Europoje, kai kalbame apie žmogaus teisų apsaugą, yra teigiančių, kad neturėtų būti dviejų atskirų teisės sistemų. Ir e, kuriant čia hartiją buvo daroma viskas, kad taip neatsitiktų. Romos statutas, kuriuo remiasi Strasbūro teismas savo darbe, numato, kad viskas atsiriame į Romos konvenciją. Na ir vienas, e, dar vienas dalykas, tai e, bendrijos teisės e, viršenybė tai yra esmingai svarbu. Nes Strasburgo teismas užtikrina tik tas teisės, kurios išvardintos konvencijoje, bet ne nieko daugiau. Jis yra galutinis arbitras, tačiau a, tų pagrindinių teisų apsaugą užtikrina pačios pasirašiusiosios šalys. Į Europos žmogaus teisų teismą galima kreiptis išsėmus visas kitas teisinės galimybės. Ir e, visų pirma, nacionaliniai teismai gina žmogaus teisės ir jie tai ir toliau darys. Ir tai pasakytina tiek apie ES valstybės narės, tiek apie ES tarybos narės. Per pirmąją diskusiją vis dar laukiame, koks bus priimtas sprendimas. Ir e, kai kalbam apie šeštąjį punktą, aš manau, kad pajudėjome tinkamą kryptimi. E, kalbame apie tam tikrus bendradarbiavimo principus. E, negalime kreiptis į teismą, kuris yra už ES, siekdami išspręsti konfliktus tarp valstybių narių. Po pirmosios diskusijos čia buvo likęs klaustukas. Mūsų geras draugas Antonijo Vitorino yra išreiškė susirūpinimą dėl ES prisijungimo prie konvencijos pačio proceso. Dėl to, kas atsitiks e, su visokiomis išlygomis ir išimtimis. Iš Jis baiminosi dėl e, galimos grėsmės teisėms, e, kuri galėtų kilti dėl išlygų ir išimčių. Ir aš manau, kad į tuos dalykus iš tikrųjų reikėtų paanalizuoti, atsižvelgti į pono Vitorino nuogastavimus. Taip pat reiktų mums pagalvoti, ar, ar e, turėtume reikšti savo nuomonę dėl ES atstovavimo ES tarybos ministrų e, taryboje. po 90-mečio e, reformų turiu pasakyti, toli gražu ne viskas e, buvo tinkamai sutvarkyta. Ir e, iš tikrųjų esminis klausimas ir yra, o kas atstovaus ES tais atvejais, kai ES bus kaltinamąją ir kas gins ES tokioje situacijoje. Manau, kad tai dalykai, kuriuos reikėtų apsvarstyti. Na ir pagaliau dar vienas dalykas susijęs su devintuoju punktu. Žmonės paprastai visur ieško užtikrintumo, kai kalbame apie prisijungimą, apie hartiją, apie žmogaus teisų teismą Strasbūrė. E. ir atsiranda pagunda nuspėti visas galimas hipotetinės problemas, kurios kada gali iškilti ir iš anksto numatyti, kaip reikėtų jas spręsti. Aš manau, kad devintame punkte ši problema tinkamai yra sprendžiama. Taip, užtikrintumo mums reikia visiems, bet gyvenimas ne visada tokį tikrumą teikia. Šias problemas teks spręsti Strasbūro teismui. Atsitinka, kad e, iškyla kolizija tarp e, Strasbūro ir Luksemburgo teismo ar tarp Stasbūro ir nacionalinių teismų. Bet aš manau, kad e, tas problemas spręsime tada, kai su jomis susidursime. Esame demokratinės valstybės, kuriuose užtikrinta įstatymų viršenybė. Ir aš manau, kad devintasis straipsnis e, šią problemą tinkamai sprendžia. Na ir pagaliau turėtume pakalbėti apie tai, apie tą klausimą, kurį iškėlė pats pranešėjas, apie įgaliojimus dėl dėrybų ir kaip parlamentas galėtų šiame procese dalyvauti. Įsivaizduoju, kad bus tam tikra pagunda pastumėti parlamentą į šoną, bet e, te pasakysiu, kad e, mūsų parlamentas gali prisidėti prie šių problemų sprendimo. Gali prisidėti, pavyzdžiui, tokia forma kaip šis pranešimas. Todėl raginu visus pagalvoti apie tai, kaip geriau įtraukti parlamentą į dėrybų procesą. Ar tai būtų tokiais pranešimais kaip šis, kad mūsų e, indėlis būtų daugiau negu kad Taip arba ne. Pone Gurmai. Gondos munkához, és egyetértek eh, görög képviselőtársammal, hogy eh, ez egy nagyon gondos munka. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už eh, puikų darbą, sutinku su kolega iš Graikijos, nes kalbame apie labai sudėtingą klausimą ir dėl šio klausimų reikia organizuoti daug konsultacijų. Be to, labai svarbu, kad pranešime paliečiama daug aktualių klausimų. Pagrindiniai aspektai yra paminėti pranešime, yra nurodyta, kodėl labai svarbu prisijungti prie AŽTK. Taip pat pateik, pateikiama e, šio proceso reikšmė Europos Sąjungai. prisijungimas prie AŽTK gali turėti ir tam, tikrą, tam tikrų konstitucinių pasiekmių. Aš esu sitikinusi, kad pranešėjas iš tiesų puikiai padirbėjo tam, kad bus organi būtų organizuotas klausimas. Europos parlamentas taip pat turi pareigų šioje srityje ir puiku, kad bus susisiekta su ekspertais. Komisarė Reding iš tiesų galės pateikti mums visos situacijos apžvalgą. Tada dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjui ir iš tiesų manau, kad galiausiai bus parengtas tiesiog puikus dokumentas. Dėkoju, ponas Šmit. Forandringer i ikke mindst Ačiū. Nėra jokios abejonės, kad Europos teisingumo teismo krūvis išauks, kai mes prisijungsime prie šios konvencijos. 76 metais Luksemburgė buvo pareikšta, kad pagrindinės teisės sudaro akį dalį. Taip pat tiesa yra ir tai, kad tai sukelia esminių problemų. Labai puikiai mintis surenkti klausimus prieš patvirtinant pranešimą su išvadomis. Taigi, manau, labai gerai būtų pasinaudoti šią klausimų galimybę ir jų metu iškelti visus rūpimus klausimus. Aš nemanau, kad mes turėtume svarstyti politinius klausimus, tą turėtume palikti po klausimų. Tačiau prisiminkime, ką mes kalbėjome, kai pastarį kartą svarstėme šį klausimą. Kaip teisėjai turėtų dalyvauti bylose, kai jų pačių šalis iškėlė bylą. Manau, būtų negerai, jeigu teisėjas dalyvautų bylos svarstymė, kai viena iš bylos šalių yra jo paties valstybė narė. Aš gavau atsakymą į tokį mano užduotą klausimą iš pranešėjo. Tai yra problematiška ir paprastai pagal tradicijas teisėjas atsisako padaryti sprendimą tokiu atveju. Tačiau tai yra klausimas susijęs su teisėjų įgaliojimais ir kompetencijomis ir tą klausimą būtina patikslinti mūsų pranešime. Aš suprantu, kad egzistuoja skirtingos nuomonės šiuo klausimu, bet labai svarbu būtų pažvelgti ir į šį klausimo aspektą. Dėkoju. O dabar, sako pirmininkas, norėčiau suteikti žodį kolegai Haregui pranešimo rengėjui. Ir aš norėčiau, kad jis mums atsakytų į keletą klausimų. Pirmiausia, mes negalime teikti pakeitimų iki įvykstant klausimams. Tačiau galbūt atsižvelgiant į klausimo sudėtingumą galėtume skirti savo laiko po klausimo. Nes labai galimas daiktas, kad jeigu mes norime patenkinti Ispanijos prašymą ir pabaigti darbą ir suteikti komisijai įgaliojimus, tai mums reikės e, šiek tiek laiko po klausimo. Nežinau, ar tai bus įmanoma ir ar tai būtų protinga. Kitas dalykas. Tie klausimai yra labai svarbus. Man atrodo, kad po diskusijų mums klausimai taps aiškesni. E, žinoma, galėtume kreiptis ir į ekspertus, kad jie mums išaiškintų tam tikrus klausimus. Bet gal pranešėjas ar kiti nariai galėtų prieš klausimus, pateikti konkretesnių klausimų, kad mes sutaupytume laiko. Kaip manote, ponia Harekui, ar tai būtų gera mintis? Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad visos pastabos buvo labai įdomus. Norėčiau padėkoti visiems kolegams už užduotus klausimus ir už jų pasisakymus. Manau, kad turėsime galimybę atsakyti į daugybę iškeltų klausimų. Aš norėčiau tiesiog reaguoti į keletą per pasarasias minutės iškeltų klausimų. Dabar atsakydamas į pirmininko klausimus pasakyčiau, kad komitetui reikia skirti daugiau laiko dėl pakeitimų pateikimo. Kovo 18 dieną ekspertai atsakys į mūsų užduotus klausimus. Į tuos, kuriuos išgirdome dabar ir į daugybę kitų klausimų, kurie sudarys tų diskusijų brandolį. Aš nemanau, kad man dabar reikėtų apibendrinti visus tuos klausimus. Ponas Mesermič, pavyzdžiui, uždavė klausimą ir aš sakyčiau, kad taip, teisėjas nagrinėja tokį klausimą. Jūs klausėte klausimą susijusios su teisėjų paskirimais. Taigi svarbiausia yra užduoti klausimus. Ponas Broms taip pat uždavė klausimą susijusi su nacionalinė teisė ir kokią įtaką prisijungimas prie konvencijos padarys nacionalinėms teisės sistemoms. Taigi būtų labai gerai dalyvauti kovo 18 dienos klausimuose, o vėliau leisti savo 80 dienų laikotarpį parengti pakeitimams. Taigi tikrai būtų logiška luktelti keletą savaičių, kurių metu būtų galima tinkamai parengti pakeitimus, kad kiekvienas e, narys galėtų pateikti savo pakeitimų. Aš e, dirbsiu savo darbą ir galiausiai parengsiu dokumentą, kuriame bus atsižvelgta į visų jūsų poreikius, pageidavimus ir komentarus. Nesu politiškai suinteresuotas e, Ispanijos pirmininkavimu, tai yra visiškai antrailis dalykas, tačiau taryba spręs dėl mandato, kad komisija galėtų pradėti dėrybas. Ir aš manau, kad šis pranešimas bus pateiktas plenariniam posėdžiui gegužės mėnesį. Mes dar ir ateityje turėsime galimybę aptarti šios klausimus, juos aptarti kur kas išsameu, bet norėčiau pabrėžti vieną itin svarbų klausimą dalyką. Tai yra Strasbūro teismo ir Europos teisingumo teismo vaidmuo. Europos žmogaus teisų teismas yra specializuotas teismas, jis yra atsakingas už išorinę žmogaus teisų apsaugos kontrolę. Valstybės narės tarybos narės turi tam tikras sistemas ir viskas priklauso nuo teisinės sistemos įsigaliojusios vienoje ir kitoje valstybėje narėje. Europoje, Europoje kalbant apie Hartijos įgyvendinimą, už jį yra atsakingas Europos Teisingumo teismas įsisteigęs Luksemburgė. Tai yra aukščiausias teismas, kuris sprendžia visus klausimus susijusius su ES teisės aktais. Teisingumo teismas e, tarė paskutinį žodį. Jeigu institucijos mano, kad e, perėjus visus, visas kitas instancijas jeigu norima kreiptis į žmogaus teisų teismą dėl to, kad nebuvo gerbiamos žmogaus teisės, tai taip, toks individas turi teisę kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą. Ir žinoma, tie teismai yra tarpusavėje susiję, kadangi teisingumo teismas bus susijęs su Europos žmogaus teisų teismu, kuris yra atsakingas už žmogaus teisų gynimą. Taigi valstybės laikosi tokios teisinės sistemos. Kodėl? Todėl, kad tai yra integrali ES dalis. Be politinio ir ekonominio aspekto Europos projektas yra teisinė sistema ir ji yra žmogaus teisų arba pagrindinių vertybių sistemos dalis. Ir jeigu visa tai yra inkorporuota į 2000 metų hartiją, kuri dabar sudaro sutarties dalį. Ši hartija buvo įtraukta į sutarties šeštąjį straipsnį. Taigi, kokį vaidmenį vaidins teismas? Teismas bus tas išorinis įrankis, kuris užtikrins pagrindinės žmogaus teisės. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Ponas Duff labai įdomiai kalbėjo. Jis siekia platesnio paaiškinimo. Ir man patiko pono Duff mintis, ponas Duff ir ponas Devygo kalbėjo apie šį procesą. Pone Daf, vienintelė problema – man būtų tokia, kad aš nenorėjau renkti labai ilgo, labai didelio pranešimo. Nes pranešimo apimtis taip pat yra ribojama, taigi aš turėjau šį beitą išbraukti iš savo pranešimo. Bet kalbant apie tam tikras kompetencijas, mes tiesiog rėmėmės mandatų numatytų sutartyje. Valstybės narės sutinka su tuo, tačiau mes turime labai aiškiai numatyti, kasgi atsitiks, jeigu ES įgaliojimai ir kompetencijos bus išplėstos. Žinoma, aš suprantu šitą klausimą. Iš esmės mes perkeliame tekstą iš sutarties. Kitas dalykas Dėl pačio proceso, dėl e, teisėjų paskirimo žinoma, kad reikia imtis tam tikrų veiksmų. Aš pasižymėjau jūsų siūlomus pakeitimus. Bet pranešime yra kalbama apie pasakmes. Apie tam tikrą tvarką, kurią vadovaujantis būtų skiriami teisėjai. Galbūt tą galima įtraukti į pranešimą, galbūt ne, taigi aš lieku atviras jūsų pasiūlymams. Mane šiek tiek neramina. Tam tikri pasiūlymai susijęs su Europos parlamento dalyvavimu Europos tarybos parlamentinės asamblėjos darbe tą nėra lengva užtikrinti, nes toks dalyvavimas nėra nuolatinis. 27 valstybės narės dalyvauja parlamentinės asamblėjos darbe. Taigi, jeigu mums atrodo, kad mes nesame tinkamai atstovaujami tarybos parlamentinėje asamblėje, tai reikėtų svarstyti ir šį klausimą. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, bet iš esmės norėjau pasakyti, kad ši diskusija yra labai svarbi, ypač Europos parlamento vaidmuo dėrybų procese. Ponas Broms uždavė labai konkretų klausimą, aš manau, kad atsakiau į jo klausimą, o kai dėl teisėjų paskirimo klausimo, aš manau, kad ir jį atsakiau. Taigi šalies teisėjas nebalsuoja priimant sprendimą, kuomet jo valstybė dalyvauja byloje. Žinoma, jis dalyvauja bylos svarstime ir yra informuojamas apie bylos aspektus. Teisėjas puikiai tokiu atveju bus susipažinęs su konkrečios šalies situacija, tačiau tokiais atvejais, kai viena iš bylos šalių yra jo valstybė narė, jis nedalyvaus sprendimą priimant. Taigi, ponius ir ponai, mes labai daug padirbėjome dėl turinio, o dėl pakeitimų ir pakeitimų pateikimo termino, manau, kad ponas pirmininkas sutinka su tuo, kad mes atidėsime tą terminą. Ačiū. Dėkoju, baigiame ir šias diskusijas. Ir tačiau, man atrodo, puikiai padirbėjome ir kad pasiektume gerus rezultatus, reikia pagalvoti. Tad man atrodo, kad reikėtų palaukti bent savaitę po klausimo, galbūt 25-26 dienomis, bent iki tos dienos galėtumėm palaukti. Dar viena problema. Jeigu mes iš tiesų norime uh, atsižvelgti į pirmininkančių šalies pageidavimus, kad e, būtų e, nustatyti dėrybiniai galiojimai dar šį pusmetį, iš tiesų reikia paskubėti. Ir dėl tos priežasties e, arba reikia dirbti skubiau, arba tiesiog galima uh, daryti, kaip siūlau anksčiau, kad e, palauk, palaukti savaitę po klausimo. Dar kartą kartoju, jeigu mes norime atsižvelgti pirmininkančio šalies pageidavimus, iš tiesų reikia pagalvoti, kada pateiksime pakeitimo pasiūlymus. Tačiau tada galima e, organizuoti ypatingą mūsų posėdį, jeigu pageidaujate. Jeigu page... manote, kad iš tiesų nereikia taip jau skubiai spręsti šio klausimo, galime pasirinkti kitą kelią. Tačiau tai yra jums užduotas klausimas. Ponas Mendes. Encontramos ante un informe. Manau, kad kai kalbama apie pranešimą, jis turėtų būti parengtas iki komisijai suteikiant mandatą dėryboms. Yra labai daug sudėtingų klausimų, turėtume juos e, giliau išnagrinėti. Po klausimų tikrai būtų neparanku iš karto teikti pakeitimus. Čia reikia daugiau laiko. Dabar, kai kalbam apie mandatą dėryboms, tai jisai nepriklauso, yra nepriklausomas nuo šio pranešimo. Pranešimas gali jį įtakoti, bet e, nuo jo tikrai e, mandatas nepriklauso. Taigi čia ypatingai mums e, skubėti versis per galvą nederėtų. Kadangi yra iš tikrųjų labai daug sudėtingų klausimų, turime duoti savo pakankamai laiko pamastymams. Aš tikiuosi, kad taip sakydamas, aš e, interpretuoju taip pat ir pono Hauregi e, bendrą požiūrį. Kitaip sakant, e, neskubėkime ir atidžiau panalizuokime šį klausimą. Pirmininkas sekretoriatas siūlo, kad terminas pakeitimams teikti būtų 25 gegužės, tada komitete galėtume balsuoti gegužės penktą ir tada eiti į plenarnį posėdį birželio mėnesį. Bet čia jaučiamės, vis tik turime apsispręsti, ar, ar e, turime e, skubėti, ar eiti vėliau, bet e, pagrindinės datos e, būtent tokios būtų kaip aš minėjau. Na, o dabar e, štai kokia problema iškyla e, jau šešias valandas, o darbo tvarkė dar du labai svarbus klausimai. Taigi, pabandykime, kiek galima glaučiau juos aptarti. Darbo tvarkos taisyklių suderinimas su Lisabono sutartimi. David Martin pranešėjas. Priminsiu, kad e, Pirmasis pakeitimų raundas jau praėjo. Žinome, kad e, bandymai priimti tuos pakeitimus jau du kartus buvo padaryti, pastarasis buvo vasario 8 dieną ir visa tai buvo atidėta ateičiai. Eina kalba apie santykius su nacionaliniais parlamentais, apie pasidalymą kompetencijų tarp biuro ir plenarinio posėdžio ir dėl e, pagrindų parlamentiniam neliečiamumui. Vienas iš argumentų, kuris buvo pateikinėjamas, norint e, pateisinti tą dėlsimą dėl pakeitimų buvo tai, kad e, yra sudaryta darbo grupė ryšiams su e, nacionalinės parlamentais ir kad galima būtų geriau apibrėžti, koks turėtų būti geresnis bendradarbiavimas. Darbo grupė turėtų baigti savo darbą gegužės mėnesį. Tačiau tai nereiškia, kad e, e, tų problemų e, diskusij, e, diskutavimas dėl tų problemų e, būtinai paveiks kitus pakeitimus. Bet kuriu atveju turime e, išklausyti pranešėjo. Antra vertus, e, gali būti tam tikrų politinių nesturimų tarpusavėje, kuriuos mums reikės įveikti. E, Bet e, iš tikrųjų, gal geriausia pasiklausykime, ką pasakys pranešėjas. Ponas David Martin, dėkuoju pirmininkė, plačiai pristatėte problemą, aš labai trumpai tik tai pasakysiu, kad iš tikrųjų iškyla e, laiko problema, e, priderinimas prie e, dalykų, kurie nesusiję su Lisabono sutartimi iš tikrųjų užtruko, buvo atidėliojama. E, yra problemų su e, procedūra, nes e, tas e, pranešimas nebuvo atsiųstas į komitetą, o iš karto ėjo tiesiai į plenarinį posėdį ir mes šiame komitete formaliai neturėjome galimybės savo pakeitimų ir pateikinėti, taigi ir įstrigome, bet jūs paminėjote, kad tam tikri žingsniai buvo padaryti, sukurta darbo grupė santykiams su e, nacionaliniais parlamentais. Buvo man pasakyta, kad nereikia skubėti tol, kol ta grupė mm, nepadarys savo išvadų. E, E, iškilo kitų kontroversiškų klausimų ir tos problemos tiesiog kaupėsi, kaupėsi ir e, koks čia galėtų būti sprendimas. Vienintelis sprendimas, e, kuris man ateina į galvą, yra e, paprasčiausiai e, teikti tuos pakeitimus, kurie jau yra pateikti ir eiti į plenarinį posėdį ir tada tiesiog tikėtis išmintingo e, problemos sprendimo. E, Kitas dalykas yra neskubėti, pateikinėti savo pakeitimus. Ir trečias variantas e, - šiame komitete neformaliai bandyti priimti kompromisinius pakeitimus. Ir galbūt tai būtų geriausias būdas žengti į priekį. E, jeigu galėtume čia komitete pasiekti tam tikrą konsensusą, tada galėtume jį patiekinėti ir sakyti, kad tai yra komiteto e, tvirtas požiūris į neišspręstus klausimus. Uh, um... Ponas Devygo. Pirmininkė, pranešėjo, pasiūlymas mane tenkina, laikyčiausi tokios linijos. Aš manau, kad neturim to klausimo toliau E, atidėlioti, e, turėtume vis tik spręsti tą problemą ir e, siūlau pritarti pono Martin pasiūlymui. Dėkoju, ponas Def. Ir aš sutinku. Manau, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai mes atradome ir naujų problemų, kurias reikėtų spręsti. Taigi, taip sakant, tas klausimas nėra visiškai uždarytas. E, Ir e, toksai garbingas arba e, puikus e, kompromisas mūsų komitete iš tikrųjų tada leistų mums eiti tiesiai į plenarnį posėdį. Taigi aš pritarčiau tokiam veikimui. Panas Martinai, ar norėtumėt sureaguoti? Dėkuoju, pirmininkė, džiaugiuosi, kad ponas Devygo ir ponas Def paremė mane. Vienintelis dalykas, e, kurį norėčiau pasakyti ponui Def, kalbėdamas atvirai, turiu pasakyti, kad kompromisai turi būti tikri kompromisai. Ir jeigu bus keliami nauji e, nauji kažkokie pakeitimai, tai tada vargu reikėtų juos laikyti e, kaip prisidedančiais prie kompromisų. Pirmininkas džiaugiuosi matydamas, kad pono Martino pasiūlymams vieningai pritarta. Taigi, tikėkime, kad mūsų e, pakeitimams bus pritarta. mes pirmininkas atsiprašo. 17.18 mes e, ketiname toliau šį klausimą nagrinėti, bet e, 17 regės yra klausimai. Taigi tai ir bus mūsų terminas. O dabar turime pereiti prie bendrosios finansinių rinkų priežiūros. E, visas tas problemas išryškino finansinė krizė ir čia mes turime žiūrėti institucinius aspektus. Savai mes suprantame, kad e, pagrindinis komitetas šios klausimus sprendžiant yra ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas. Turime e, tris nuomonės. E, dėl e, priežiūros institucijų, viena dėl e, draudimo ir profesinių pensijų institucijų, viena dėl rinkų institucijų ir viena dėl bankų. Dėkoju, pirmininkė, sako Mendis Devygo. Aš parengiau PowerPoint prezentaciją Bandysiu trumpai apžvelgti situaciją. Finansinių rinkų krizė mus pasiekė 2008 metais. Ir iš tiesų tai buvo skambutis. Skambutis veikti. Iš vienos pusės mes atkreipiame dėmesį į Europos sistemų neefektyvumą, taip pat ir platesnio mašto sistemų neefektyvumą. buvo atlikta studija 2009 m. rūpjūti. Jai vadovavo Žakas Deloruzie. Taigi praėjus metams nuo tada, kai prasidėjo ekonominė krizė. Aš siūlau atlikti politinį vertinimą, kuris yra pagrystas tais pasiūlymais, kuriuos pateikė Žakas Deloruzie savo ataskaitoje. Larozie pasiūlymai nebuvo įgyvendinti tarybos. Dabar taryba jau pareiškė savo nuomonę. Esu įsitikinęs, kad jūs esate, esate susipažinę su šiais klausimais, su ta pozicija. Komisijos teisėkurios pasiūlymas buvo susilpnintas taryboje, kaip visada, Niekada teisėkuros pasiūlymai nėra sustiprinami būtent dėl to, kad yra siekiami kompromisai, susilpinant nuostatas teisėkuros projektuose. Kokia yra mano pozicija? Mano pozicija yra tokia, kad reikia atsižvelgti tai, ką sako keturi pranešimų autoriai. Jie reiškia, pareiškia, kad reikėtų imtis daugiau veiksmų nei siūlo taryba. Atsižvelgianti tai, ką siūlo pasiūlė Žakas Delaruzie. Aš bendradarbu, bendra, dirbau kartu su ekonominių reikalų komiteto pranešėjais ir galiu pasakyti, kad uh, bendradarbiavimas buvo puikus. Dabar reikėtų pristatyti pakeitimo pasiūlymus, kurie susiję su keturiais pranešimais, tačiau reikėtų suskirstyti darbą. Reikėtų pakalbėti apie konkrečius pasiūlymus, kuriuos pateikė komisija. Esu pasirengęs dabar pateikti prezentaciją monitoriuose. Apie ką mes kalbame? Apie, mes kalbame apie Europos finansų priežiūros institucijų sistemą. Tai yra trijų lygių sistema. Mes turime nacionalinės institucijas, kurioms teks didžiausia darbo našta. Jos bus atsakingos už tuos dalykus, už kuriuos atsakingos ir dabar. Tačiau be šio nacionalinio lygmenio bus sukurtas ir europinis finansų priežiūros institucijų ligmuo. Mes sukursime e, atitinkamą Europos sisteminės rizikos valdybą. Dabar, kalbant apie šią sistemą, koks turėtų būti jos tikslas? Aš trumpai pristačiau šios tikslus. Mm, tai yra techninių standartų parengimas. Aš taip pat e, e, paaiškinau, kad jos turėtų būti atsakingos už tai, kad bendrijos teisė būtų vieningai taikoma, taip pat imtis veiksmų ypatingais atvejais, taip pat spręsti konfliktus tarp skirtingų valstybių narių arba tarp skirtingų finansinių institucijų skirtingose valstybėse narėse ir taip pat turėtų sukurti finansinę apsaugą bei sustiprinti finansinės rinkas. Kalbant apie techninius aspektus, ką siūlo komisija? Komisija siūlo štai ką. Nuo 2009 metų rugsėjo mėnesio siūlo, kad būtų numatytos tam tikros vieningos techninės taisyklės. Tai būtų tam tikrai deleguoti aktai. E, kaip tai numato ES sutartis, sutarties 290 straipsnis, mes matome, kad šios naujos institucijos turės patvirtinti techninės specifikacijas, kurios bus patvirtintos pasikonsultavus su atitinkamais suinteresuotais asmenimis. Europinės institucijos turi pateikti tokius pasiūlymus komisijai. Dabar ko mes prašome? Mes prašome, kad tie pasiūlymai būtų pateikti ne tik komisijai, bet ir parlamentui bei tarybai. Dabar kas atsitinka su tais techniniais standartais, kuriuos patvirtina Europinė priežiūros institucija bei komisija. Tada parlamentas ir taryba juos gali ratifikuoti ir paviešinti tuos techninius aspektus oficialiajame leidinyje. Dabar kas atsitiks, jeigu taryba ir parlamentas nesugebės susitarti? negalės pritarti tiems techniniams aspektams. Tada parlamentas ir taryba turės pranešti apie savo neigiamą nuomonę ir kas atsitiks, jeigu komisija nepritars techniniams standartams, kuriuos patvirtins ta priežiūros institucija. Tada komisija galės pasakyti, na, problemų nekyla. Taigi, ko mes pasiekėme? Kaip Europos parlamentas, kaip mes prisidėjome prie to, jeigu komisija nepritars pasiūlymai, kurį teikia Europinė finansinių įstaigų priežiūros institucija. Na, mes siekiame didesnio skaidrumo. Ir pagidaujame, kad šia, į šį procesą būtų įtraukta ir parlamentas. Būtent to trūksta mums komisijos pasiūlyme. Dabar kas atsitiks, jeigu bus atšauktas deleguotas aktas? Yra galimybė parlamentui atšaukti deleguotąjį aktą tačiau vėlgi to nėra numatyta komisijos pasiūlyme. Visa tai yra e, išaiškinta ekonominių reikalų komitetų, komiteto pranešimo, pranešimuose. Europos parlamentas bei jo atitinkamas komitetas turėtų būti nuolatos informuojamas. mes negalime rašyti tik tai parlamentas. Mes turime įrašyti konkrečiai, kad ekonominių reikalų komitetas parlamente turi būti informuojamas. Tik tada mes pritarsime tam pasiūlymui. Dabar kas atsitiks, jeigu nacionalinė institucija e, netinkamai įgyvendins bendrijos teisės aktą? Na, tokiu atveju mes turėtumėm vadovautis pateiktų pasiūlymų. riesgo de estabilidad. Dabar. <coughs> Dabar, jeigu finansiniam stabilumui iškyla grėsmė, kas e, atsitiks e, tomis netidėliotomis aplinkybėmis. Na, tiems atvejams turėsime tam tikrą e, vykdomąjį organą, kuris išsiaiškins situaciją ir e, šitas organas ir parlamento komitetas gali kreiptis į sisteminės rizikos valdybą ir reikalauti, kad ji imtųsi veiksmų e, Tose situacijose mes e, remiame komisijos pasiūlymus. Jeigu sisteminės rizikos valdyba įvardyja riziką, tai tada turi būti informuota priežiūros institucija. Čia mm, esminė mintis yra ta, kad į šį procesą turi būti įtrauktos visos trys institucijos. Mes e, norime taip pat įtraukti šiame procese galimybę veikti tarpininkavimo būdu. E, bandome nustatyti tam tikrus e, terminus taikymui. Ir norėtume, kad tie terminai būtų trumpesni negu kad teikia komisija. Taip pat ieškome E, galimybių atsakyti į klausimą, kas atsitiks tada, jeigu e, dėl taikinimo proceso nesutars nacionalinės priežiūros institucijos. Tokiu atveju mes manome, kad būtent Europinė priežiūros institucija turėtų priiminėti privalomą sprendimą. Tai yra logiška, nes e, Europos e, priežiūros institucijas, kuri būtų laisvanoriška, kuri vien tik tai remtųsi gairėmis ir rekomendacijomis, neturėtume kurti. Turime nustatyti, kas yra teisus, kas neteisus. Turime siekti, kad priežiūros institucija turėtų galės priimti privalomą sprendimą. Na dabar, e, kas e, atsitiks, jei iškils konfliktai tarp atskirų valstybių narių nacionalinių institucijų. E, komisijos pranešime apie tai nekalbama, bet mes pažvelgėme į šią problemą, į tai žvelgė keturi ekonomikos komiteto pranešėjai ir čia iškyla tarpininkavimo vaidmuo. Na ir galiausiai e, santykis tarp priežiūros institucijų ir tarp ir, ir, ir, ir, ir jų santykio su uh, su fondais. Ir e, pagal e, siūlomą problemą tik tai Europos bankininkystės institucija bus e, paremta atitinkamų fondų. Žinoma, dėl to dar reikia diskutuoti. Bet jūs žinote, kad egzistuoja nacionaliniai garantijų fondai, o mes norėtume tai kilstelėti į europinį lygį. Galvojame, kad e, globalioje rinkoje, kur nebeįmanoma kalbėti apie sienas, vien tik tai nacionaliniai veiksmai, kai bankai yra įsikūrę skirtingose valstybėse, e, tokia sistema daugiau nebe, nebeveikia. Taigi nacionalinių institucijų vaidmuo e, susiduriant su sisteminė rizika pasidaro ne visai aiškus. Kada galimos pasiekmės e, pasireikš e, ne vien tik tai nacionalinių lygmenių, turime galvoti apie kažkokią priežiūros instituciją europinių lygmenių lygmenių. E, noriu padėkoti savo padėjėjai, kuri parengė skaidrės, kurios padėjo man e, pateikti e, tų pasiūlymų, kuriuos e, aš mūsų komitetų vardu ketinu pateikti rezumi. Iš esmės, e, tai, ką čia pateikiau, atitinka tai, apie ką diskusija vyko ir ekonomikos ir pinigų reikalų komitete. Pagrindinė mintis čia tokia. Mums, sprendžiant šias problemas, reikia daugiau Europos. galvojame, taip pat, kad e, iš vyriausybių pusės matosi vis daugiau bejonių žengti šiuo keliu. Ir iš tikrųjų ir proeuropietiškai e, nusiteikusiųjų dalis bando šalintis tokių veiksmų, bet e, problemams, kurios mūsų nuomonė turi europinę dimenciją, turėtų būti sprendžiamas europiniu lygmeniu. Taigi reikėtų daugiau Europos. Na ir dar vienas dalykas. E, dėl e, techninių problemų pakeitimus mes jums pateikėme kaip atskirus keturis dokumentus. Aš bandžiau jums pateikti jų turinio santrauką. E, kai kurių klausimų negalėjau čia šiandien e, paminėti, bet kadangi turite visus pakeitimus, visų pakeitimo tekstą, galite su jais susipažinti. Dėkoju Jums, pono Devygo. Maničiau, Jūs tikrai puikiai padirbėjote, ir jums pavyko pateikti pranešimų santrauką kartu su skaidruolėmis. Ir tai, aišku, mums padėjo geriau suprasti visą šio reikalo esmę. Ponas Veruslat. Meneer Mendes de Vigo, uh, hartelijk willen danken voor. Uh, uh, Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Devygo už pristatytus pranešimo paaiškinimus ir pakeitimų pristatymus. Aš esu teisininkas Ir galėčiau pasakyti, kad ponas Devygo galėtų būti ekonomikos komiteto narys. Tai galėtų būti įdomus posūkis jo karjeroje. Pone pirmininkė. Daugelį pakeitimų pakeitė keturi ekonomikos reikalų komiteto pranešėjai. Ir jie yra pagristi Europos komisijos pasiūlymu. ir jų pakeitimai yra drąsesni negu tarybos pateikti pasiūlymai. Galėčiau apibendrinti taip, kad pagrindinis vaidmuo yra sustiprinti Europos parlamento rolę. Pakeitimuose taip pat yra kalbama ir apie Europinės dimensijos stiprinimą ir priežiūros institucijų stiprinimą. Toliau kyla Europos tarpininkavimo klausimas tais atvejais, kai iškyla konfliktas arba prieštaravimai tarp nacionalinių priežiūros institucijų. Tai nebuvo numatyta pradinėme pasiūlyme. Aš savo poziciją iš, išdėšiu ekonomikos reikalų komiteto keturiems pranešėjams. Keturi pranešėjai diskutavo ir su ponu Devygo ir jie nusprendė negryžti prie tarybos pasiūlymų, bet imti kaip pagrindą komisijos pasiūlymą. Jeigu mums reikės taikinimo tarp parlamento ir tarybos, tai bus visai neblogai, kadangi kuo daugiau parlamentas bus įtrauktas, tuo daugiau argumentų mes turėsime taikinimo procedūroje su taryba. Aš esu įsitikinęs, kad mūsų laukia tikrai arši kova. Ir manau, kad mums ieškant mūsų požiūrių reikia laikytis europiškos, europietiškos pozicijos. Kai dėl mūsų pateiktų pakeitimų, ponė Devygo, norėčiau paminėti vieną dalyką. Būtent tai, kad mes nenusprendėme įsteigti vienos organizacijos, bet pasirinkome e, variantą steigti keturias institucijas. Taigi bus Europos sisteminės rizikos valdyba ir trys e, vadinamos mikro institucijos. Aš apie tai jau kalbėjau su ponu Devygo. Sakiau, kad mes turėtume supaprastinti šią sistemą. Pirmininkė. ekon pranešėjai mane, kad tai yra visai įdomi idėja, kad trys mikroinstitucijos turėtų bendradarbiauti, turėtų įsteigti jungtinį komitetą, tačiau egzistuoja ir kita institucija, jungtinė institucija, kuri bandys koordinuoti tris mikro institucijas. Taigi tokiu atveju reikia dar daugiau koordinavimo. Galiausiai pranešėjai sutarė, kad visos institucijos turėtų būti įsteigtos vienoje vietoje. Taigi, Mes steigiame keturias institucijas ir jungtinę instituciją ir tam, kad visos jos galėtų veikti tinkamai, jos turėtų būti įsteigtos vienoje vietoje. Tai yra pragmatiškas pasiūlymas. Taip pat yra siūloma padaryti vidutinio laikotarpio peržiūrą ir galbūt laikui bėgant atsiras viena institucija. Nes kai jų yra tiek daug, bankininkysės institucija, kitos institucijos, jos vienos su kitomis konkuruos, prižiūrėdamos tuos pačius finansų rinkų produktus. Ir aš taip pat manau, kad toks suskirstimas į mikro institucijas, mikro lygmenius kelia tam tikrų sunkumų. Taigi makro lygmenių būtų svarbu suprasti tuos pavojus, kurie ir kyla makro lygmenių. Pranešimuose į tokią logiką nebuvo atsižvelgta. Atrodo, kad net nesvarstama tokia galimybė įsteigti vieną instituciją. E, bent jau pranešėjai sutarė dėl institucijų steigimo vietos Frankfurto. Galbūt e, vėliau galima bus numatyti tokių institucijų susijungimą, pavyzdžiui, praėjus dviem su pusę metų, kalbant apie vidutinio laikotarpio peržiūrą. Pranešėjams atrodė, kad geriau steigti keturias skirtingas institucijas viename mieste, o ne tris skirtingas, o ne tris institucijas skirtingose miestuose, kaip, pavyzdžiui, Paryžiuje, Frankfurte ar dar kur kitur. Na, čia galima kalbėti apie tam tikrą pirmenybinį tam tikrų valstybių narių traktavimą. Taigi pranešėjai pasirinko protingą kelią steigti institucijas e, vienoje vietoje, nes tokiu būdu geriausia būtų galima numatyti tokių institucijų susijungimą po keliarių metų. Pone pirmininkė, nežinau, kokie yra pakeitimų pateikimo terminai. Galbūt kartu su ponu Mendes Devygo ir mažiausiai trimis iš keturių pranešėjų. Nežinau kaip dėl ketvirto pranešėjo, bet žinau, kad trys iš keturių tikrai yra mūsų pusėje. Ir galbūt mes galėtume pasvarstyti kitą žingsnį. Jeigu galima būtų pasiūlyti teikti, steigti institucijas vienoje vietoje. Kodėlgi nepasiūlius um, įsteigti vieningos institucijos. Mes galėtume pasiūlyti įsteigti vieną instituciją, valdančią tarybą arba direktoratą, uh, vieną didelį direktoratą ir tris mikro organizacijas, tačiau manau, kad mums reikėtų kelių savaičių apmastyti tokiam pasiūlymui ir apsvarsyti šį klausimą su Mendes Devygo ir kitais pranešėjais. Taigi vietoj keturių skirtingų institucijų yra pasiūlymas steigti vieną direktoratą. Aš kalbėjau su pana Gulio, taip pat bendravau ir su kitais pranešėjais. Tokiu būdu parlamento pozicija dėrybinėje, dėrybinėme procese būtų stipresnė. Manau, kad ponas Mendes Devygo vadovaujasi tinkamu požiūriu, bendraudamas su pranešėjais. Aš tikiuosi, kad mes greitai gausime dokumento tekstą, bet turėtume žengti dar vieną žingsnį pirmin ir galbūt pralenkti tarybą. Tačiau taryba žengia toliau negu kad komisija, pateikdama savo pasiūlymą rugsėjo mėnesį. Taigi iki pakeitimų pakeitimo termino per artimiausias savaitės mes turėtume pasvarstyti, ar nereikėtų mums žengti didesnio žingsnio į priekį. Nes kartais tikrai kyla sumaišties ir painiavos skaitant tuos pakeitimus. Ir manau, kad reikėtų suderinti ir terminologiją. Ir tą galbūt uh, galėtume padaryti kitą savaitę. Ponas uh, Mendes Devygo tikrai turbūt greitai taps finansų ekspertu. Ačiū. Pirmininkas, dėja, negaliu suteikti galimybės pasisakyti kitiems kolegoms, nes uh, mums skirtas laikas jau baigėsi. Taigi suteikime žodį Mendes Devygo pusiai minutės. Šiandien turėjome svarstyti pakeitimus, bet turime nutarti ir dėl balsavimo datos. Balsuosime balandžio 7 dieną, taigi turėsime pakankamai laiko apmastyti visus klausimus. Sì, l'11 marzo sarebbe il termine ultimo per presentare altri emendamenti. Taigi kovo 11 būtų terminas, iki kurio reikia pateikti pakeitimus. Eh, Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti ankstesnė, padėkoti ankstesniam kalbėtojui. Šie pasiūlymai yra susiję su pakeitimais ir labai panašus į tuos, kurie buvo patvirtinti uh, ekonominių reikalų komitete, nes mes bendradarbiavom, bendradarbiavome konstruktyviai ir dėl tos, dėl tos priežasties buvo parengtas šis dokumentas, darbas iš tiesų yra, buvo puikus. Kaip ir sakė ankstesnis kalbėtojas, iš tiesų aš pasisakyčiau už to, kad vietoj trijų institucijų turėtų būti viena institucija. Reikėtų apjungti tas tris institucijas į vieną. Tačiau, man atrodo, iš tiesų būtų, reikėtų išanalizuoti tokį pasiūlymą labai atidžiai. Tokia galimybė egzistuoja ir mes ją aptarsime rytoj ekonominių reikalų komitete, jeigu neklystų. Mes galėtumėm susėsti kartu, e, nebūtinai kalbu apie tik pranešėjus, tačiau ir apie kitus suinteresuotus asmenius. Na, žinote, tai yra sudėtingas darbas, reikia daug laiko pamastymams. Tačiau aš manau, kad iš tiesų mes galėtumėm numatyti datą, e, kada bus galima aptarti pakeitimo pasiūlymus. Ekonominių reikalų komitetui jau buvo suteikta pakankamai laiko. Tačiau jeigu mes lauksime per ilgai, tada tas komitetas perims visą darbą. Ir visus nuopelnus. Tad man atrodo, iš tiesų, 15 kovo diena galėtų būti ta, kada mes aptarsime visus klausimus. Tad mes galėt, aš galėčiau pritarti 15 kovo, norėčiau paraginti taip pat ir kolegas, kad jie susėstų kartu ir aptartų galimybę apjungti tas institucijas į vieną, parengti kažkokį teksto projektą, kurio nuostatos būtų tvirtos ir aiškios. Mes iš tiesų nenorime susilpninti tų nuostatų. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, reikia būti kūrybiškiams, tiek kalbant apie mūsų tekstus rengiamus, tiek apie mūsų pakeitimo pasiūlymus, nes nepamirškite, kad Europos parlamentui tenka labai svarbi kompetencija pagal Lisabono sutartį. Ir ką mes darome, turi būti kokybiška, mes turime būti nuoseklus, veikti remiantis sutartimis veiksmingai. Tad mums galimybių dabar yra daugiau nei pratyje. Ačiū, sako pirmininkas. Aš turiu priminti, kad pakeitimus galime tek teikti iki 11 kovo, o balsuosime komitete 7 balandžio. Puiku, sako pirmininkas, daugiau informacijos neturiu, kurią turėčiau pateikti, tada skelbiu posėdį baigtų. Ir turiu pasakyti, kad kitas mūsų posėdis įvyks